So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bekommen von der Technik die Mitteilung, dass wir weitermachen. Technikai pranešė, kad jau galime tęsti darbus, nes sistema vėl veikia. Noriu paklausti, ar kas nors norėtų užduoti klausimus kolegijai Makartį. Kol kas matau, kad niekas nenori nieko klausyti, tačiau aš pats noriu užduoti keletą klausimų komisijai. Nuo to laiko, kai buvo išleista žaliojo knyga dėl bankų sąskaitų, įdomu būtų sužinoti, kiek komisija pasistumėjo į priekį rengdama poveikio vertinimą. Kas atsit... Kitas klausimas, kas atsitiko nuo praėjusių mėnesių, mėnesio, atsiprašau, praėjusių metų balandžio mėnesio, nes balandžio mėnesį parlamentas paprašė pateikti ataskaitą, kaip l... kokiu iniciatyvu ėmėsi komisija, remdamasi žaliąją knygą. Nežinau, kas atstovauja komisiją. Jums norėčiau suteikti žodį, bet dėja nematau nieko iš komisijos, kas galėtų kalbėti. Ar gali tai būti, kad kol kas nėra jokio komisijos atstovo? Tai tikrai originalu. Vakar su komisijos pirmininku kalbėjome apie tarp institucinį susitarimą. Vis dėlto atsirado komisijos atstovas, taigi žodis jums. Merci, Monsieur le Président. Euh, la Commission a été particulièrement. Ačiū, pirmininkė. Komisija, žinoma, labai atidžiai klausėsi, ką sakė ponė Makartė. Jeigu kalbėsime apie tokį visapimantį požiūrį dėl skolų išieškojimą Europos Sąjungoje. Tai yra horizontalus klausimas, kuris susijęs su daug įvairių dokumentų, įvairiais generaliniais direktoratais, jų darbu. Jeigu kalbėsime apie mano mano direktorato darbą, tai Stokholmo programą taryba patvirtino gruodžio 10 dieną. Ir programoje siūloma svarstyti pasiūlymą priimti direktyvą dėl turto arešto. Tai bus neprivalomas dokumentas, tai bus komunikatas. Antra, kad galėtume pasinaudoti Europos parlamento pasiūlymais, mes numatėme galimybę taikyti laikinas atsagumo priemonės, kad skolininkų turtas nebūtų perkeltas iš vienos šalies į kitą. Kalbant apie pirmininko klausimą, tai grafikas banko turto areštui mm, yra toks, mes e, ketiname užsakyti tyrimą kuris turėtų užtrukti apie pusę metų ir mes turėtume spėti pagal šį grafiką pateikti teisėkuros pasiūlymą 10 metų gruodžio mėnesį. Taigi, o tai dėl bankų turto areštų. Nežinome, kokios formos priemonė tai bus ir e, tam bus reikalingas poveikio vertinimas. Jis būtų svarbus nutariant dėl šios priemonės formos. Po to reikėtų numatyti, e, numatyti laikinas priemonės turto areštų kitose srityse. Tačiau e, teismo praktikoje yra labai svarbių nutarimų susijusių su vaikų globa, globos teisų steikimo laikinų pagrindų, tai taip pat būtų atsargumo priemonė. Komisija šios klausimus yra išdėščiusi dokumente dėl deminimis procedūrų harmonizavimo. Manau, kad mes turėtume e, įsivaizduoti taip pat ir kitas e, laikinasias priemonės, kaip e, bankų turto areštas ar hipotekos turto areštas ir panašiai. Tiek turėjau pasakyti pirmininkė. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, kolegė McCarthy? Ar jūs patenkinta atsakymu? Manau, kad dėl to komisijos grafiko aš norėčiau paprašyti komisijos dirbti kartu su parlamentu, su manimi ir šeliniais pranešėjais, kad vykstant poveikio vertinimui ir e, renkant informaciją mes galėtume dalytis šią informaciją, kad mes būtume informuoti. Ir manau, pirmininkė, kad, kaip sakiau, būtų gerai surenkti mini klausimus, laukiant poveikio vertinimo, kad galėtume įsivaizduoti, kaip siekti tų tikslų, kurie numatyti tiek žaliojo knygoje, tiek parlamento rezoliucijose. Tiesiog klausimas yra dėl darbo metodo, kad galėtume kartu su komisija siekti pažangos, o nelaukti komisijos pasiūlymų, kurie pasirodys po pusės metų ar vėliau. Diena Volis. Ačiū pirmininkė. Aš visiškai pritariu poniai Makarti ir jos pasiūlymams. Manau, kad klausimas būtų naudingas. Prieš kalėdas turėjau progą lankytis konferencijoje Vokietijoje konferencija buvo skirta anstoliams ir pasirodė, kad jie labai domisi mūsų darbu. Ir jeigu surenksime klausimus, tai labai svarbu, man atrodo, kad e, įtrauktume profesionalus, ekspertus, kurie dirba būtent skolų išieškojimo srityse, srityje, nes jie iš tikrųjų turi ką papasakoti. Ačiū labai, manau, galime surenkti tokius mini klausimus, galėtume įterpti kažkur juos į mūsų darbo atvarkę. Taigi galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto, 17 darbo atvarkės punktas, ponios galo pranešimas apie intelektinės nusavybės teisų apsaugą vidaus rinkoje. Poniai kolegiai galo žodis. Ačiū, ponia pirmininkė, ponios ir ponai prieš kalbant apie šio klausimo esmę, norėčiau paaiškinti Jums, kad mano pranešimo kalendorius šiek tiek pasikeitė. Galtinis terminas pakeitimas yra vasario 6 diena. Ar ir ši data pasikeitusi? Balsavimas e, šiame komitete būtų numatytas kovo 23 dieną, o plenarinėje sesijoje balandžio mėnesį. Taigi, atrodo, kad e, e galutinis terminas pakeitimams jau nebe 6 vasario, o 23. Taigi, apie pasiūlymą esmę. Visi kolegos tikrai e, esate gavę pranešimo projektą ir norėčiau pakalbėti apie svarbiausius klausimus. Kaip sakiau, per pradinę apsikeitimą nuomonėmis aš pritariu komisijos pasiūlymui, ypač jo nuostatams, dėl to, kad būtų įkurta Europos observatorija skirta padirbinėjimui ir piratavimui. Visi sutinka, kad duomenys apie intelektinės nusavybės teisų pažeidimus yra neišsamus ir išbarstyti. Todėl manau, kad būtų naudinga, jeigu komisija patikslintų tos observatorijos vaidmenį ir išsitikintų, ar vis suinteresuotos šalis e, sutinka jo dalyvauti, ar yra finansavimas observatorijai ir užtikrinti, kad e, parlamentas būtų informuotas apie observatorijos išvadas. Kalbant apie priemonės kovojant su padirbinėjimu ir piratavimu, kurie abu yra na, žymus intelektinės nusavybės teisų pažeidimai, daro žalą mūsų ekonomikai, darbo rinkoms ir visuomeniai. Todėl mes turėtume sukurti ar sustiprinti tas aktyvesnės padaryti e, informacinės kampanijas, informuojant žmonės, ypač jaunimą, kurie tikrai gimsta jau e, skaitminėme amžiuje, kad galėtume paaiškinti, koks yra pritaikymo poveikis ir ką tai reiškia taip pat ir žmonių sveikatai, ypač kai kalbame apie vaistų padirbinėjimą. Deja, kai kurie dalykai nepateko į komisijos pranešimą, tai yra piratavimo ir padirbinėjimo poveikis internete. Galbūt galėčiau pateikti keletą skaičių. Pagal tarptautinės muzikos pramonės atstovų informaciją pajamos nelegaliai prasisinčiot muzikos kūrinius internetu yra 4,2 milijardo eurų. Prancūzijoje 27 procentai žmonių neteisė tai persisinčia muzikos kūrinius. Ispanijoje tai yra 32 procentai, o ES vidurkis yra 15 procentų. Dabar toks persisintimas e, filmų sudaro 40 procentų. Tas pats e, tinka ir spaudai bei leidybos pramoniai. Tik tai vienas iš penkių kūrinių parsisinčiamas teisėtai. Ir kit, e, Dantaisiais metais buvo iškelta 40 tūkstančių bylų dėl neteisėto prasitimo. Bendras skaičius tokių uh, persisundimų yra 121 milijonas. Ir komisija pažymėjo, kad e, taip pat tai susiję ir su pavojingų prekių padirbinėjimu, pavyzdžiui, vaistų, elektronikos prekių, asmeninės hygienos priemonių. Be to, Tai reiškia nuostolius gamintojams ir taip pat pajamas iš mokesčių ir muitų e, nuostolius vyriausybėms. Taigi kokie galimi sprendimai? Man atrodo, kad yra trys galimos sritis, kur galima imtis veiksmų. Visų pirma, kaip jau esu pabrėžusi, turime šviesti visuomenę apie tai, kad reikia saugoti autorinės teisės. Be to turėtume imtis veiksmų prieš tuos, kurie dideliu mastu pažydinėja autorinės teisės. Ir tai dažnai yra organizuoti nusikalteliai. Norėčiau kreiptis į komisiją, kad ji imtųsi reikiamų žingsnių ir e, vėl imtis darbo dėl sankcijų direktyvos kad jie atsimtų savo ankstesnį pasiūlymą ir pradėtų naują iniciatyvą. Galiu pažymėti taip pat, ką šiame komitete vakar sakė Ispanijos teisingumo ministras apie tai. Taip pat turime padidinti teisėtą įvairių produktų pasiūlą internete, kad e, autorių, autorių savininkams būtų tinkamai atlyginta. Turime tuo pasinaudoti, kad padidintume prieigą vartotojams prie daugiau produktų pagal Europos audiovizualinės observatorijos duomenys piratavimas ir toliau egzistuoja. Nepaisant to, kad jau Europoje yra paslaugų tiekėjų daugiau kaip 700, kurie teikia audiovizualinės paslaugas pagal užsakymą. Taigi ir šią progą taip pat norėčiau pakviesti turinio teikėjus, paslaugų teikėjus, jų paslaugas padaryti lengviau prieinamomis ir patrauklesnėmis vartotojams. Taip pat norėčiau atkreipti visų dėmesį, ypač e, interneto paslaugų tiekėjų nuomonė, kad e, būtų pradėtas dialogas siekiant išspręsti šias problemas. Kaip pabrėžiu savo pranešimo projekte, jeigu toks dialogas nebūtų sėkmingas, reikėtų numatyti, kaip pakeisti esamus teisės aktus, kad galėtume užtikrinti, jog pristaikysime prie naujosios skaitminės eros. Arba kad galėtume sureaguoti į šiuos visus intelektinės teisės pažeidimus ir negalima ignoruoti taip pat tarptautinės dimensijos. Turime sustiprinti savo reikalavimus tarptautiniuose susitarimuose. Kai kurie aspektai susijęs su padirbinėjimu bus e, svarstami ponos Vojtovos pranešime Imko komitete. Jis žino, kokie čia yra klausimai ir dabar aš mielai išklausyčiau kolegų pastabų ir pasižymėčiau jų nuomonės. Kalbant apie vasario 5 ir 6 dieną, čia buvo mūsų klaida, nustatydami pakeitimų pateikimo terminą, pastebėjome, kad jie visi yra per trumpi, nes reikia turėti omenyje ir vertimo darbus, būtent todėl keletą kartų keitėme datą. Taigi, iki 23 vasario galite pateikti pakeitimus. Dabar žodis kolegai Masip. Sí, creí que era después de, de Ali McCarthy, porque Sado me parece reportero, ¿no? Aš kalbėsiu po ponios McCartney. Jūs tarsi kartu pakėlėte ranką, todėl jūs pirmas. Presidente, eh, yo estoy... Mm, Dėkuoju, pirmininkė. Aš visiškai pritariu ponios galo pasiūlymams. Netgi jos pavardė man primena daugybę malonių dalykų. Pirmiausia, aš kalbėjau apie poną, poną Galo, kuris buvo lab, iš tikrųjų labai didomus žmogus. Na, dabar atėjo laikas, kad parlamentas užsireitotų rankoves ir imtųsi darbo. Thank you. Uh... Ponas Ingstrom. Dėkuoju. Engstrom. Dėkuoju. Pirmiausia, aš norėčiau pakartoti tą patį, apie ką kalbėjau ir praeitą kartą. Aš manau, kad būtina atskirti uh, prekių padirbinėjimą ir tai, kas vyksta uh, internete nekomersinių pagrindų. Kadangi šiems dalykams reikėtų taikyti visiškai skirtingas taisyklės. Kai kalbame apie prekių padirbinėjimą, kalbame apie autorinių apie prekių padirbinėjimą, o kai apie paslaugas teikiamas internetu, kalbame apie autorių teisų pažeidimus. Jeigu mes pažvelgsime į uh, šias sritis, pamatysim, kad taip, kartais ir vaistais yra prekiaujama internetu. Tačiau tai nėra tas pats, kaip prekiauti muziką ar filmais. Nes, kaip žinia, e, muzika ar filmai, e, na, nu, bent jau galėtume taip tikėtis, ne, nekels rizikos, rizikos veikatai. Kai kalbame apie prekių padirbinėjimą, tai turime suvokti, kad taip, tai labai yra didelio masto svarbi problema. Atrodytų, kad mums reikėtų tiesiog siekti, kad valstybės narės geriau bendradarbiautų su muitinė arba valstybinė ir muitinės geriau bendradarbiautų. O tam, kad išaiškintume jaunimui, kaip e, e, reikia naudotis internetu, ypač kai jau yra interneto naudojimo įgūdžiai išsivystę, būtų, tą padaryti būtų, būtų labai sunku. Tam prireiks daugybės metų, nes internetas e, egzistuoja jau maždaug 20 metų. Ir jaunimas žino, kaip jo naudotis. Raginti komisiją leisti pinigus veiksmams, kurie, kaip mums yra žinoma, nepasiteisina, nebūtų protinga. Taigi, pirmiausia, siūlyčiau skirti šios uh, du reiškinius. Toliau, autorių teisės. Komisijos narė ponė Reding pabrėžė, kad ji norėtų tikrinti kiekvieną pasiūlymą, kuris gali pakengti pagrindinėms teisėms. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ypač, kai kalbame apie tokius, tokia, tokius dokumentus kaip direktyva, kuri yra paminėta šiame pranešime reikėtų vėlgi atskirti e, perspėjimus ir e, sankcijas nuo autorių teisų pažydimų. Ir būtent mūsų komitetas turėtų atkreipti visų dėmesį į šios svarbius teisinius aspektus. Taigi, siūlyčiau atskirti šias dvi sritis ir pagalvoti apie tai, e, kaip, šie, kaip šiuose sritise gali būti pažįstas pagrindinės teisės. Ačiū labai, kolegė Lichtenberg. Ačiū labai. Noriu kiek papildyti. Man nerima kelia visada uh, skaičiai, nes uh, muzikos pramonė labai skambiai kalba apie tas sumas, kurių jie netenka, kai dėl interne, sukčiavimo internete. Ar tai reiškia, kad e, muzikos e, industrijos atstovai stebi kiekvieną elektroninį laiškelį ir bet kokį elektroninės informacijos perkelimą, kad gali tokius e, tikslius skaičius pasakyti. Juk negali to būti. Man visada nerima kelia skaičiai, ypač tais atvejais, kai juos labai sunku surinkti, o jie yra pateikiami labai tiksliai. Taigi, kalbant apie tą negautą naudą ar negautas pajamas, painiojami du dalykai. Tai yra kietųjų diskų kopijos, kurios pagaminamos tuomet, kai parsisinčiamas vienas ar kitas kūrinys ir po to tos, e, tie diskeliai ar kitos laikmenos yra pardavinėjami gatvėje, sakykime taip. Ir kitas dalykas yra, kai tiesiog parsisiunčiamas kūrinys. Pirmas dalykas, pirmu atveju susidurėme su organizuotu nusikalstamumu. Sutinku, kad tais atvejais e, nelegaliai e, kūriniai yra klastojami, padirbinėjami, verčiami, gal geriau, gal prašiau, o tada pardavinėjami. Kalbant apie neteisėtą kūrinių parsisintimą internetu, susidurėme su kita situacija. Taigi, ir būtent tuo antrojo atveju labai sunku pateikti konkrečius skaičius. Man atrodo, kad antrojų atveju uh, yra skaičiuojama ne kūrinio vertė, o įsivaizduojama e, kopijuoto kūrinio ir vėliau padauginto kūrinio vertė. Tai yra vietoj vieno parsisiųsto kūrinio skaičiuojama, kad iš jo pagaminama galbūt 15 klastočių. Noriu atkreipti dėmesį į klausimus vykusius kartu su STO atstovais jaunimas dažniausiai yra pasiruošęs mokėti, jei gali, tačiau dažnai jie tiesiog neturi kreditinių kortelių, gal, kuriomis galėtų apmokėti parsisiusdami kūrinį internetu. Ir aš tikrai nepažįstu tokių tėvų, kurie e, savo atžaloms duotų pasinaudoti savo kreditinėmis kortelėmis. Taigi, manau, kad šitas reikalas yra kiek rizikingas. Ir noriu pabrėžti, kad mes tiesiog painiojame keletą dalykų. Uh, ir um, tas painiojimas labai kenkia uh, pačiai iniciatyvai. Kitas dalykas yra informacinė sistema. Negalime uh, siunčiamų kūrinių palyginti su rimtomis nusikalstamomis veikomis. Plakatuose buvo vaizduojami žmogžudžiai, kiti grubus pažeidėjai ir dedamas lygybės ženklas tarp uh, um, kūrinį parsisiunčiančio jaunuolio ir nusikaltėlio. Manau, kad jaunuoliai tiesiog um, jaunuolių nepasiekė uh, ši informacija, jie negalėjo tinkamai įvertinti tos reklaminės kampanijos. Jei mes įsikandę dantimis laikysime senosios sistemos internete, tai tikrai mūsų sėkmės nelydės. Sėkmė nelydės. Manau, kad turime sukurti naujas kompensavimo sistemas mūsų kūrėjams. Dėl Dievo melės aš tikrai nebejoju tuo, kad e, reikia mokėti už naudojimąsi e, autorių teisėmis. Tačiau mes turime sukurti naują modelį, mes negalime naudoti senais modeliais ir pirmiausia, turime atskirti uh, interneto erdvę ir konkrečių produktų erdvę. Turime ieškoti ir sąsajų su e, kitomis pramonės rytimis. Reikia apskaičiuoti galimas išlaidas reikalingas vykdymui. Jei kalbėsime apie baudžiamąjį persus, persekiojimą tais atvejais, kai e, tyriama, kiek žmonių parsisiunčia kūrinius. Turiu pasakyti, kad valstybės narės labai nemėgsta, kai yra kišamasi į jų um, baudžiamųjų teisenų sistemas. Kalbant apie tarpvalstybinį nusikalstamumą, aišku, sutinku, kad mes e, galėtume būtent šioje e, srityje veikti. Tačiau net šiuo atveju valstybės narės labai nepalankiai vertino ES bandymą įsikišti į jų kompetencijos sritį, persekiojant tarp valstybinius nusikaltimus. Taigi, manau, kad turėtume eiti ne senuoju keliu, turime ieškoti naujų kelių ir tik tuomet, tuomet mus lydės sėkmė. Pone Redin kalbėjo apie diferenciaciją. Turime ieškoti naujų ateities perspektyvų, neturėtume laikytis įsikibę senųjų strategijų, kurios ir sužlunga susidūrusios su interneto plotme. Manau, kad nusikaltėliai tikrai žino, kaip apeiti vieną ar kitą įstatymą. Neteisinga, kad bus sučipti tik tai tie, kurie nemoka apeiti įstatymų. Kita pastaba dėl prekių ženklų. Aš esu pasiruošusi ginti Europos prekių ženklus, tačiau noriu paprašyti įmonių, kad jos reklamuodamos vieną ar kitą prekės ženklą prisimtų tam tikrus įsipareigojimus ir dėl prekės ženklo kokybės. Jei prisiminsime tą atvejį, kai Kinijoje buvo gaminamos barbės, uh, ir į tų lėlių e, sudėtį buvo dedamos kenksmingos medžiagos ir būtent todėl, kad pati um, įmonė negalėjo kontroliuoti, iš kokios medžiagos gaminamos lėlės, jei šį atvejį prisiminsime, pastebėsime, kad e, gamintojai neužtikrina tos kokybės, kuri turėtų būti užtikrinta. Uh, garantuojant vieną ar kitą prekės ženklą. Manau, kad šis klausimas susijęs ir su vartotojų teisų apsauga. Ačiū, kolegė Makartė. Dėkuoju, aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Galą parengus šį pranešimą, kadangi manau, kad jis yra labai išsamus. Manau, kad jis labai aiškiai parodo, kad ši problema yra globalaus masto. Manau, kad pranešimas yra gerai subalansuotas, teisingai parengtas ir jame išiškinamos yra spragos, kurias turėtume užpildyti. Ir taip pat aiškiai pasakyti, kad kartais mums reikia daugiau įrodymų bei geresnių sprendimų. Ponas Engstrom konkrečiai kalbėjo apie uh, ponia Reding, kuri e, paminėjo pagrindinių teisų apsaugą ir mes negalime pamiršti šio klausimo, bet nepamirškime, kad e, nemažai ir kitų komisijos narių prisideda prie e, šio pranešimo ponas Barnie kuris labai aiškiai per savo klausimus pasakė, kad jis yra pasirengęs girti, ginti kuriejų teisės, gauti atlygį už jų darbą ir kad jis yra pasirengęs ieškoti dabartinių problemų sprendimus. Ir todėl turime, ponė Lichtenberg, pasakyti, kad mes negalime selektyviai elgtis šiame komitete. Piratavimas yra teisės pažeidimas ir nesvarbu, ar jis yra padaromas internetu ar, ne, ar kaip nors kitaip. Internetas nėra ta erdvė, kurioje negalioja jokie įstatymai. Ir mes suprantame, kad taikyti um, e, įprastinės teisės taisyklės internetui yra gan sunku. Tačiau bet kuriuo atveju labai svarbu suvokti, kad mūsų komitetas negali e, pasakyti, kad mes tik tai galime reglamentuoti šią sritį, o, o, o kitos negalime, vien dėl to, kad tai daryti yra labai sunku. Manau, kad turime galvoti ne vien apie sankcijas, Aš nemanau, kad sankcijos e, padės mums įspręsti dabartinės problemas, bet aš manau, kad, mum, kad mums reikia surasti e, tokias e, priemonės, kurios atgrasytų jaunimą daryti nusikaltimus internetu. Ir žinome, kad jau dabar veikia nemažai verslo modelių, kurie, kurie nėra pagristi kredito kortelės naudojimu. Jeigu, pavyzdžiui, mes e, nuspręstume e, pardavinėti kavos podelį komiteto nariams už 90 centų ir staiga atsirastų e, kokia nors įmonė, kuri pasakytų, aš jums duosiu tą kavos podelį nemokamai, jei jūs, jei jūs skaitysite mūsų reklamą, tai kągi, ką žmonės padarys? Taigi, manau, kad negalime kratytis atsakomybės. Šiuo metu matome, kad e, vyksta įdomus dalykai šioje srityje ir žinome, kad Aron, interneto paslaugų tiekėjas, dabar e, skelbia e, informacijos praneš, pranešimus kuriuose yra aiškiai išdėstyta, kad negalima vykdyti uh, nusikaltimų internetu ir kad už tai, uh, už pakartotinius nusikaltimus bus numatyta bausmė. Mes turime atvirai kalbėti apie tai, kad egzistuoja didžiulė problema, kad, kad daug uh, failų persiuntime internetu uh, labai dideliais mastais. Nepamirškime, kad uh, egzistuoja dar kai kurios organizacijos, kurios sprendžia, e, e, bando prisidėti prie šių problemų sprendimo. Tai pirmiausia yra profsąjungos, kurios teigia, kad jos nenori, kad dėl, to daugybė žmonių, e, dėl šių problemų daugybė žmonių prarastų darbą. Ir aš pasitikiu tais skaičiais, kuriuos pateikė mums profsąjungos, kadangi jos puikiai žino, kiek žmonių praras darbą vienu ar kitu atveju. Taigi, žmonės netenka darbo, mes norime saugoti naujoves, kurios suteikia, pagerina Europos konkurencingumą. Nes mes e, puikiai suprantame, kad e, šiuolaikinėme pasaulyje mūsų konkurencingumas priklauso būtent nuo naujovių. Ir nemanau, kad e, dėl to, kad neteisėtai prikiaujama, neteisėtai yra persintinėjami failai internetu, mes negalėtume toliau plėtoti internetinių naujovių. Taigi, aš manau, kad mes turime keisti įstatymą, turi padėti jaunimui suvokti, kad, kad jie, jei jie, pavyzdžiui, pradėtų kurti, ar jeigu pradėtų uh, uh, dirbti, muzikos sektorėje, tuomet jie taip pat norėtų gauti atlygį už savo darbą. Mano, pavyzdžiui, sunienas e, yra muzikas ir jis nori gauti atlyginimą už, už tai, ką daro. Taigi, mums reikia realių, protingų sprendimų. Ir negaliu pritarti tiems kolegams, kurie sako, kad šis klausimas yra pernelik sudėtingas ir kad mes negalime jo imtis. Ačiū, kolegė Geringer. Myślę, że nikt z nas nie... Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš manau, kad mes tikrai nebejojame tuo, kad intelektinės nusavybės teisės, autorių teisės turi būti ginamos. Tačiau mes turime skirti klastotę sukurtą parsisinčiant nelegaliai kūrinius nuo uh, parsisintimo individualiais tikslais. Nes, e, pavyzdžiui, ypač jaunimas parsisinčiantis kūrinius neklastoja vėliau tų kūrinių, jie tiesiog pasinaudoja jais ir viskas. Kalbant apie stebėsenos centrą, kuris minamas pranešime. Mm, nieko nepasakyta apie tai, kas yra piratavimas, nėra pateikta apibriešties. Gal todėl šis reiškinys ir toliau klesti. Manau, kad pati idėja yra gera, galbūt galime um, kai ką papildyti, pavyzdžiui, pateikdami piratavimo apibriežtį. Aš būtent tos apibriežties pasigėdau. Antroji pastaba. Deja, nepritarsiu išsakytoms mintims, nes manau, kad priimamos nuostatos palies ir piliečių ir pagrindinės teisės. Kalbant apie aktą daugia šalį kovos su prekių klastojimo prekybos susitarimą, turiu pasakyti, kad jį reikia plėtoti ir toliau. Buvo kalbama apie tai, kad turėtume jau esamas direktyvas, jų nuostatas patikrinti, ar jos neprieštarauja uh, pagrindinių teisių hartijai. Aišku, privalome ginti autorių teisės ir intelektinės nusavybės teisės, tačiau turime nepamiršti ir um, asmens teisų ir laisvių. Taip pat turime atskirti du dalykus, tai yra nelegalų duomenų arba informacijos persisintimą ir tos pačios informacijos ar kūrinių klastojimą internetinėje erdvėje. Manau, kad į šios klausimus atsakymą galime rasti. Galbūt galėtume pagalvoti apie griežtesnę sankcijų sistemą. Aš visiškai pritariu ponė Lichtenberger, mes turime ieškoti naujų sprendimo būdų ir turime skirti komercinius veiksmus nuo individualios veiklos. La parola a Cecilia Wikstrom. Tack, herr ordförande. Toliau, ponia Wikstrom. Noriu padėkoti poniai Galo už jos pranešimą, jis tikrai labai įdomus. Džiaugiuosi, kad galėsime bendradarbiauti. Tiesa yra tokia, kad kai bandoma ką nors suprasti, tai tik tada suvokiama, koks sudėtingas e, dalykas yra. Kartais kalbame apie turtinės teisės, e, intelektinės nusavybės teisės, taip tarsi niekada apie jas dar nebuvo kalbėta. Kaip anegdotą noriu papasakoti štai ką. E, pirmą kartą autorių teisėmis buvo pasinaudota dar 5-6 amžiuje Airijoje, kai du žmonės susipyko, susiginčiojo tarpusavyje, kas turi teisę į vieną ar kitą kūrinį. Taigi jau tais laikais būta ginčių dėl intelektinės nuosavybės teisių. O dabar iš tuomet jie ginčijosi, ar teisės priklauso tam, kas yra kūrybingas, ar tam, kuris e, kūrinį siunčia toliau. Ši tema buvo diskutuojama dar ir 18 amžyje. Tik tuomet tos teisės buvo vadinamos materialiosiomis teisėmis. Dabar kalbame apie nematerialiasias teisės. Kalbant apie ponios galo pranešimą, turiu pasakyti, kad man jis labai patinka. Tiesa, aišku, mūsų nuomonės kartais gali ir įsiskirti, ypač kalbant apie klastotės e, ir piratavimo būdu pagamintus produktus. turime galvoti apie tai, kaip turėtume kovoti prieš neteisėtą keitimąsi informaciją ar kūriniais internetinėje erdvėje. Turime ieškoti ilgalaikių sprendimų ir jei mums pavyks kovoti su keitimusi informacija internete, Tuomet, kaip įstatymų leidėjai, turėsime susidelti ties dviemis dalykais. Pirmiausia, turime sukurti veiksmingas e, apsaugos taisyklės. Turime numatyti konkrečius teisinės apsaugos instrumentus, kad mūsų piliečiai galėtų dalyvauti toje nuostabiojoje interneto erdvėje teisėtai. turėtume vengti tokių nuostatų, kurios galbūt užkirstų teisę e, piliečiams naudotis savo nuomonės e, laisvę ar kitomis laisvėmis ir užkirstų jam kelią apskritai um, naudotis internetu. Negalime jų atriboti. Čia jau turime tokį vieną atvejį valstybėje narėje. Taigi turime ieškoti būdų, kaip panaikinti barjerus kurie mums trukdo um, tinkamai vystyti vidaus rinką. Kalbant apie skaitmeninę erdvę, e, galbūt turėtume sukurti 28-ąjį teisės aktą, kuriuo būtų panaikintos teisinės kliūtis. turime žvelgti ne atgal, turime žvelgti į priekį, kaip e, kolegos Engstrom, Geringer ir Lichtenberger kalbėjo, turime žvelgti į priekį, būtent čia turime sutelkti savo jėgas. Perskaičiusi šį įdomų pranešimo tekstą, turiu pasakyti, kad šie du dalykai, tai yra klastojimas, neteisėtas padirbinėjimas ir e, kūrinių ar informacijos parsisintimas internete turi būti skiriami. Tai du skirtingi dalykai. Dar keletą žodžių dėl komisijos pranešimo, dėl stebėsenos institucijos turinčios teikti pagalbą valstybėms narėms, kad jos um, įsisamonintų, kas vyksta visoje Europos Sąjungoje. Man iškilo toks klausimas, ar mums reikia dar didesnio biurokratinio um, aparato. Manau, kad mes jau turime visas e, priemonės, kurios leidžia bendradarbiauti mūsų institucijoms. Galime pasitelkti net Europolą, sakykime. Aš tikrai abejoju, ar yra prasminga steigti naujas paralelinės institucijas, kai jau turime labai stiprų teisėsaugos institucijų ir teisminio bendradarbiavimo tinklą. Galbūt, aišku, norima sukurti ar įsteigti naują jį biurokratinį pastatą. Tačiau Aš galvoju, kad tiesiog turėtume pasitelkti jau turimas pajėgas. Buvo įdomus skaityti ir komisijos komunikatą. Aš jau dabar džiaugiuosi bendradarbiavimu su ponia Galo ir aš Tikiuosi, kad kartu mums pavyks išspręsti šį sudėtingą klausimą, stengiantis užtikrinti demokratiją ir intelektinės nusavybės teisinių teisų apsaugą. Toliau kolegas Peronė. Ačiū pirmininkė. Aš esu puikios nuomonės apie pranešimą, tačiau apskritai pranešimai visi praleidžia vieną dalyką. Viskas e, skiriama kovai su prekių padirbinėjimu ar neteisėtų kūrinių persisintimu, tačiau mažai kalbama apie teisėtus, teisėtas tekstų ar filmų kopijas. Norėčiau paaiškinti. Aš e, perrašiau visą video juostose turimą turinį į DVD e, plokšteles, nes maniau, kad taip yra daug praktiškiau ir viskas užima mažiau vietos, todėl kasetės galima išmesti. Tačiau kaip aš galiu įrodyti, jeigu mane patikrins, kad DVD įrašai e, buvo įrašyti iš teisėtai įsigytų video kasečių. jeigu finansų policija patikrintų mane, kaip aš galėsiu įrodyti, kad e, tos mano kopijos yra teisėtos? Ar turiu 10-15 metų senumo čekius saugoti, ar kaip? Ir jeigu įsirašai muzikos kūrinius į iPod grotuvą, panašiai bus ir čia. Pavyzdžiui, jeigu žmonės nori panaudoti savo kompaktinės plokšteles, nupirktas visiškai teisėtai ir tuos įrašus perkelti į, tarkime, telefoną ar MP3 grotuvą. Ir, tarkime, turiu 500 muzikos kūrinių, kuriuos aš visiškai teisėtai įsigijau ir persisinčiau. Man dabar jau būtų sunku įrodyti, kad prieš dešimt metų pirktas, pirktą pamatinį plokštelį įsigyta teisė. Tai taigi norėčiau, e, kad būtų išsiaiškinta ir šita problema. Nes čia yra klausimas susijęs su įrodymo našta. Tai būtų labai sunku įrodyti, kad, pavyzdžiui, kasetė įsigyta prieš 15 metų ir dabar perrašyta į DVD formatą buvo įsigyta teisėtai. Ir ta kopija padaryta visiškai teisėta ir yra skirta vien tik tai asmeniam naudojimui. Ačiū, kolega Būdu. Akivaizdu, kad šios dvi problemos, tai yra padirbinėjimas ir piratavimas internete, turi bendrą dalyką. Abu dalykai sukelia finansinius nuostolius ar prekės ženklo turėtojai, ar kuriejams kalbėsime apie padirbinėjimą, tai jis nebus užbaigtas nepaisant to, kiek e, bus kontroliuojama. Jei norėtume šią situaciją ištaisyti, reikėtų padidinti muitų darbuotojų skaičių turbūt kokius šimtą kartų. Galbūt būtų daug geriau eiti panašių kelių, kaip daroma Prancūzijoje. Aš nematau, kad, nemanau, kad dėrybos tarp interneto paslaugų tiekėjų ir e, muzikos sektoriaus atstovų bus sėkmingos. Na, aišku, jų diskusijos tęsis, mūsų diskusijos taip pat. Ir aš manau, kad turėtų būti nuobaudos, pavyzdžiui, prieigos prie interneto sustabdymas už pažeidimus. Na, o finansinės nuobaudos ir e, valstybių narių kompetencijoje, kai tai susiję su produktų padirbinėjimu. Ačiū toliau, ponas Bellinger. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasveikinti ponę Galo. Man atrodo, kad Ji labai atsidavusi yra šios, šiam darbui ir jos pranešimas iš tikrųjų yra labai naudingas. Šiuo klausimu diskutavome jau keletą kartų mūsų komitete ir matau, kad e, diskusijos vyksta ir toliau panašia kryptimi, kadangi sritis yra labai sudėtinga, ją reikėtų supaprastinti, tačiau tai nėra taip lengva padaryti. Atrodo sunku laikytis tokios pozicijos intelektinės nusavybės atžvilgių, kuri paverstų šias rytį lengvai sprendžiamų objektų. Yra viena vertus ekstremalios pažiūros dėl e, intelektinės nusavybės ir ekstremali nuomonė dėl asmeninės laisvės. Ir abi šios kraštutinės nuomonės yra bloga pozicija. Reikia visų pirma pasakyti, kad šie klausimai yra labai sudėtingi publikavimo teisės jau buvo įrašytos Napoleono kodekse 44 straipsnėje ir yra daug įstatymų susijusių su kilnojama ir nekilnojama nuosavybė e, visose valstybėse. Pavyzdžiui, knygos. Gali nusipirkti knygą e, knyginę, bet gali ją nemokamai skaityti ir bibliotekoje. Šiais laikais bibliotekos yra didžiulės ir mes susidurime su moraliniais ir teisiniais klausimais. Negalime priversti asmens gyventi apsivertus didžiulę krūvą e, video kasečių, kaip ponas Peronis sakė. Jūsų analogija e, su DVD plokštelėmis yra tinkama. Manau, kad reikia stengtis išbristi iš tų pasenusių formatų keliamų problemų. Vakar Ispanijos ministras kalbėjo mūsų komitete, šiandien pas mus yra komisijos atstovų. Na, Ispanijos atstovas buvo labai ryštingai nusteikęs šiais klausimais. Manau, kad komisija turėtų mums papasakoti, kaip ji galvoja imtis veiksmų šioje srityje, net jeigu visą klausimą reikėtų išskaidyti į mažesnius klausimėlius, ką galima praktiškiau ir tiesiogiai padaryti šioje srityje. Manau, kad reikia kažką daryti skubiai. Aš šiam klausimui skiriau daug dėmesio ir galbūt ne viską supratau, bet manau, kad komisija turi imtis veiksmų šią srityje. Kolega Mandas, jūs esate sąraše, bet prieš tai žodis kolegai Štain. Intelektinės nusavybės teisės turi būti apsaugotos ir tik iškyla klausimas, kaip. Pritariu poniai Engstrom, Lichtenberg ir Wikstrom. Pirmiausia, mes turime skirti, kas yra verslo veikla ir komercinis kūrinių klastojimas. Kitas dalykas yra kūrinių parsisintimas individualiems e, poreikiams. Komisija teigia, kad kalbant apie muzikos industrijos patiriamą žalą, vis dėlto nėra pakankamai statistinių duomenų nes šios duomenys teikia privatos asmenys, o ne valstybinės institucijos. Tuo tarpu komisija gali paremti tik tai patvirtintais oficialiais duomenimis. Taigi labai sunku jau dabar apskaičiuoti esamą žalą, kuri patiriama dėl persisuntačiamų kūrinių. Aišku, galbūt sakoma, kad jaunuolis galėjo nusipirkti kompaktinį diską su muzikos įrašu, o ne parsisiųsti jį. Tačiau tai irgi ne visai tiesa, todėl kad dažniausiai jaunimas neturi tiek pinigų ir jis vargu ar nusipirks tą kūrinį. Kitas dalykas yra jie padirbinėjama iš parsisiųstų. Tas kūrinys yra dauginamas ir sukūriamas, sakykime, 20 kompaktinių įrašų. Turime nekurti naujus modelius, o tiesiog imtis veiksmingų, inovatyvių veiksmų. Jau anksčiau buvo sukurtos labai skirtingos statistinės skaičiavimo sistemos, atsekimo sistemos, kurias pasitelkus galime užkirsti kelią, kad nebūtų uh, E, kūrinys parsisiustas neteisėtai iš interneto. Kitas reiškinys yra kūrėjai, kurie laisvanoriškai interneto svetainėse um, leidžia naudoti savo kūriniais. Vokietija visada bandė rodyti pavyzdį. Mūsų muzikos pramonės atstovai ieškojo norinčių bendradarbiauti advokatų ir buvo iškelta byla net, e, sakykime, 80-metį močiutį, kurios anūkas, sėdėdamas prie jos interneto, parsisiunti muzikinį kūrinį e, ta akcija buvo labai didelė, buvo atliktas poėmis, paimti pirktas e, kompiuteris, susilaukta labai didelio ažetažo žiniasklaidoje. Tokiu būdu buvo bandyta e, jaunimui tarsi atverti akis, kad jie neparsisintinėtų e, kūrinių iš internetinės erdvės. Tačiau negalime eiti tą linkme, negalime pasitelkti Vokietijos pavyzdžių, nes šis pavyzdys prieštarauja teisinės valstybės principui kolega Manders. Much, yeah. it's, uh, it's... Dėkuoju, pirmininkė. Nespręsti uh, intelektinės nusavybės teisės apagos klausimus nėra lengva, jau ilgai apie tai buvo kalbėta. Aš sveikinu ponios galą pranešimą. Mums reikia visą apimančio uh, požiūrio. Aš pats esu projektuotojas Ir kadangi mano projekt, projektus kažkas pavogė, ir kadangi aš nebegalėjau uh, užsidirbti pakankamai pinigų, uh, dirbdamas savo darbą, aš turėjau ateiti čia į Europos parlamentą. Na, mes kiekvienas turime savo pavyzdžių. Pavyzdžiui, uh, Kaip ir ponas Peronė, aš taip pat turiu dviratį, kuriam yra 15 metų. Aš jau seniai pamečiau kvitą, prie jo pirkimo kvitą, taigi nebegaliu įrodyti, kad tas dviratis nėra pavoktas. Na, dėja, finansų sistema nebesugebės suvaldyti e, interneto. Mes jau pavėlavom. Dabar turime ieškoti kitų priemonių. Pažvelkime į veidrodį. Prieš dešimt metų kalbėjome apie Lisabonos darbo tvarkę, kurios tikslas buvo pasiekti, kad mūsų ūkis būtų konkurencingiausias ir e, pasaulyje ir pagrystas žiniomis. Tačiau mums nepavyko pasiekti to tikslo. Kodėl, nežinau. Buvo jau pasakyti keli geri argumentai. Aš kai kuriuos iš jų pakartosiu. Aš manau, kad kontrolė yra nerei... reikalinga tiek ES lygmenių, tiek nacionalinių lygmenių. Uh, Galvodami apie nuobaudas, galime pagalvoti apie baudžiamasias bei ekonominės e, sankcijas. Jeigu jūs ką nors e, pasisinčiat, pažiūrėjau, internetu iš trečiosios šalies, turite sumokėti e, PVM mokestį už tą prekę. Ir jei, pavyzdžiui, jūs iš tikrųjų turėsite sumokėti tą mokestį, tai tuomet antrą kartą uh, nenorėsit pirkti, pavyzdžiui, uh, akinių nuo saulės internetu iš trečiosios šalies. Kodėl, pažiūrėjau, žmonės e, nevagia dviračių, o visai melai persisintinėja e, kūrinius nelegaliai? Kodėl? Todėl, kad tai yra lengva daryti. Aš vakar mačiau, kaip Apple pristatinėjo naują prietaisą, Tie, kas turi iPod grotuvą ar e, kitą Apple pagamintą prietaisą, moka už, vi, e, už visus papildomus priedus bei programinę įrangą. Ir labai lengva yra vokti muzikos kūrinius ir todėl žmonės taip ir daro. švietimas. Štai ko mums reikia. Aš prieš kelias savaitės perskaičiau vieną straipsnį viename psichologijos žurnale. Ir jame buvo labai aiškiai parašyta, kad jeigu aplinkybės bus tokios, kad bus labai lengva meluoti, tai jūs ir meluosit. Aš iš savo asmeninės patirties žinau, kad kūrybingų minčių uh, pavogimas iš kitų kenkia ateičiai. Na, kai kas jau kalbėjo, kad kažkieno gal močiutė atsidurs kalėjime dėl to, kad jos anukas internetu persisintė muzikos kūrinį. Na, vargu, ar iš tikrųjų tai galėtų įvykti. Uh, Bet, bet kuriuo atveju problemos rimtos, turime jas spręsti. Ši problema yra labai aktuali. Ir manau, kad turime ieškoti sprendimų jau, dab, jau dabar, nes, kaip jau minėjome, jau pavėlavome ir nesugalvojome finansinės sistemos priemonių, kuriomis galėtume pažaboti nelegalią veiklą internete. Dabar kolega Moris, po to uh, gala. Ačiū labai. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Galo už jos pranešimą. Pritariu prelegentams, sutinku su tuo, kad reikia skirti, kas yra piratavimas, kūrinių klastojimas ir kūrinių parsisintimas iš internetinės erdvės turime gauti duomenų, kiek suklastotų prekių apskritai yra rinkoje. Buvo kalbama apie žaislus. 95 procentai visų žaislų yra gaminami Kinijoje. Tas pats taikytina ir tekstilės gaminiams. Taigi turėtume skirti piratavimą ir klastojimą. Tai buvo pirmoji pastaba. Antroji pastaba susijusi su piratavimu. Viena vertus turime tokį reiškinį kaip komercinis parsisiųstų kūrinių naudojimas. Šis reiškinys susijęs ir su organizuotu nusikalstamumu. Kitas dalykas yra duomenų ar informacijos parsisintimas dažniausia parsisiunčia jauni žmonės, e, dar neįsisamoninę, kokios sankcijos jiems grėsia už tokią veiką. Teisės e, leidėjai čia yra labai konservatyvūs, nėra numatytų alternatyvų, kurios tinkamai reguliuotų technologijų ir e, teisės santyki turime pirmiausia išnagrinėti individualiojo piratavimo reiškinį. Dažniausia žmonės parsisiūsdami kūrinį net nesuvokia, kad jie elgesi neteisėtai. Kalbant apie muzikos ar literatūros kūrinių parsisintimą internete, galbūt kovodami su neteisėtu persisintimu turėtume numatyti tam tikrą sumą, kurią vartotojas turėtų mokėti už tokį persisintimą. Turėtume nepamiršti, kad iš tokių įmokų dalis jų turėtų būti skiriama ir patiems autoriams. Aš kalbu tiek apie muzikos kūrinius, tiek apie literatūros kūrinius parsisinčiamus e, iš internetinės erdvės. Uh, Turiu prašymą, poniai Galo. Buvo daug kalbėta apie mm, stebėsenos sistemą, mm, stebėsenos instituciją. Šiandien naudojamasi labai sudėtingomis e, sistemomis ir interneto piratai turi daug žinių, kaip galima iš interneto parsisiųsti kūrinius ir juos vėliau platinti visame pasaulyje. Taigi vagys naudojasi moderniausiamis technologijomis ir tai kelia nerimą. Būtent šiuo reiškiniu turėtų užsiimti stebėsenos institucija. Ponios Friolinger ir ponios Galo norėčiau paprašyti kalbėti kaip galima greičiau. Aš žinau, kad ši tema yra tokia, kai neišvengiamai išsiplečiama, tačiau gal galite kalbėti trumpiau. Thank you, Mr. Chair. Dėkuoju, pirmininkė komisija. Pirmiausia, norėčiau pritarti tiems, kas pasveikino ponę Galo parengus puikų pranešimą. Uh, Kaip ir kiti kolegos, mes manome, kad šis pranešimas yra labai išsamus, labai teisingas, subalansuotas, bei jame yra iškelti visi aktualiausi klausimai. Pone Galo taip pat pritarė ir mūsų pastangoms, e, pirmiausia, e, galvojant apie e, observatorijos darbą ir komisija norėtų patikinti tiek ponia Galo, tiek komiteto narius, kad mes pasinaudosime viso, visais savo gebėjimais bei visais turimais finansiniais ištekliais, kad užtikrintume tinkamą observatorijos veiklą. Be to mes stengsime nulatos įtraukti parlamentą į e, šį darbą bei nulatos jums pranešime apie šios observatorijos darbo rezultatus. Pone Galo ir kiti komiteto nariai kalbėjo apie tai, kad e, e, jų nuomonė komisija nepakankamai aktyviai veikia šioje srityje. Na, mes iš savo pusės galėtume vėlgi jums pasakyti, kad mes dar labiau stengsimės. Daug komiteto narių kalbėjo apie tai, jog labai svarbu yra šviesti visuomenę, ypač jaunimą. Ir šiuo metu mes kartu su suinteresuotomis šalimis uh, galvojame apie priemonės, e, apie kurias kalbėjo ponia Makarti. Jie minėjo, kad Airijoje šios priemonės jau pasiteisino. Ir šių priemonių tikslas yra paaiškinti vartotojams, kokie yra piratavimo bei prekių klastojimo padariniai, bei paraginti juos naudotis e, e, teisiniais prekybos kanalais. Komisija mano, kad labai svarbu yra pateikti tokius e, e, pasiūlymus pirkti prekes ar kūrinius, kurie atitiktų visuomenės ir ypač jaunimo lūkesčius. Ir rinkoje mes žinome, kad tokių, e, tokių, tokių teisėtų pasiūlymų pavyzdžių yra nemažai, yra teisėtai siūlomos prekes. Tačiau akivaizdu, kad vien to nepakanka. Ir todėl komisija stengsis daryti viską, kad kūrybos sektoriaus atstovai suvoktų, kad labai svarbu yra daugiau ieškoti tokių teis, teisėto paslaugų teikimo kanalų. Toliau. Buvo kalbama ir apie nuobaudas. Buvo paminėtos ir baudžiamosios nuobaudos, baudžiamosios sankcijos. Jums tikriausiai yra žinoma, kad, e, kad baudžiamų sankcijų pasiūlymas, kuris jau yra e, parengtas ir rengiami yra jo pakeitimai, yra ponios Reding e, kompetencijoje. Akivaizdu, kad mums reikia baudžiamųjų sankcijų nes žinome, kad piratavimas bei prekių klastojimas yra tiesiogiai susijęs su organizuotu nusikalstamumu, su kuriuo kovoti vien civilinėmis sankcijomis, vien nuo, civilinėmis nuobadomis mes e, negalime. Ir todėl komisija siūlo naują suderintą Europinių lygmenių baudžiamųjų sankcijų sistemą. Nu, jūs tikriausiai žinote, kad pagal Lisabono sutartį yra uh, numatytas naujas teisinės pagrindas e, šiai veiklai. Ir todėl komisija pagalvos apie tai, kaip galima būtų geriausiai pasinaudoti šio naujo teisinio pagrindo sutiktomis galimybėmis. Kaip ponia Galo ir paprašė, mes šiuo metu atliekame civilinio civilinio e, sprendimų vykdymo direktyvos peržiūrą bei jos veiksmingumo įvertinimą. Ir iš mūsų pirminių išvadų jau yra akivaizdu, kad mums reikėtų daug ką paaiškinti bei sustiprinti šioje direktyvoje tam, kad galima būtų spręsti e, problemas susijusias su internetu. Aš pirmiausia kalbu apie prie, suklastotų prekių priekybą arba piratavimą internetu. Dar dvi pastabos kurios yra susijusios su tuo, apie ką kalbėjo komiteto nariai. Keli komiteto nariai, ypač ponas Engstrom, paminėjo, kad mums reikėtų atskirti teisinį pagrindą, kuris būtų e, taikomas prekių klastojimui bei piratavimu internetu. Na, komisijos nuomonė tai nebūtų e, tinkamas mums pasiūlymas. Kadangi piratuotų, piratuotų filmų pardavimas, jei tie filmai yra parduodami diskeliuose, bei priekyba tokiais filmais e, internetu yra panašus dalykai. Bet e, be to yra ir keli kiti klausimai ir kai kas apie tai jau kalbėjo, kad jau dabar pagal teisinį e, pagrindą daromas skirtumas tarp tų veiksmų, kurie yra daromi komerciniais tikslais tarp komercijos, priekybos pardavinėjimo bei naudojimo tų prekių, suklastotų prekių ar, pri, ar kūrinių naudojimo asmeniniam reikmėm tenkinti. Akivaizdu, kad visą dėmesį turime skirti pirmiausia kovai su prekių klastojimu bei piratavimu, kuris yra vykdomas komerciniais tikslais, nes nu, būtent tai labiausiai kenkia mūsų kūrėjams bei gamintojams. Toliau, pagrindinės teisės. Komisija puikiai supranta, kad būtina surasti tinkamą pusiausvyrą. Bet ir kaip pasakė kolegė, mes negalime, iš, negalime pirminybės teikti vien privatumui arba vien autorių teisų e, apsaugai. Turime surasti, kaip minėjau, tinkamą pusiausvirą. Ir būtent tokioje dvasioje komisija ir parengs naujuosius pasiūlymus. Ir dėkoju komiteto nariams už jų pastabas ir dėmesį. Pone Galo. Ir po to perėsime prie balsavimo. Ačiū kolegos už pasisakymus. Su pasitenkinimu pastebiu, kad e, jūs entuziastingai dalyvavote šioje diskusijoje. Norėčiau trumpai pakomentuoti, nes laiko turime nedaug. Pirmiausia, noriu priminti, kad kalbam apie pranešimą savo iniciatyvą. Ir tai reiškia, kad horizontalus požiūris būtų tinkamas. Noriu patikinti kolegas, kad, kaip jau sakiau, sprendimai turi būti priderinta kiekvienam sektoriui atskirai. Taigi muzikos sektorių negalima žiūrėti taip pat kaip į leidybos sektorių. Ir kaip jau sakiau taip pat, nei aš, nei komisija nepainėjame ne padirbinėjimo su piratavimu. Ir Prancūzijoje turime konkretų pavyzdį, pavyzdžiui, OPI įstatymas, kuris jau dabar galioja. Ir galiu garantuoti Jums, kad pagal tą įstatymą ne vienas e, jaunuolis ar paauglys neatsidurs kalėjime. Turime vengti kraštutinumų ir pona Speronė turiu patikinti, kad kopijavimas kūrinių savo tikslais, asmeniais tikslais yra leidžiamas. Todėl nereikia ieškoti problemų ten, kur jų nėra. Nebus panėjami šie skirtingi dalykai ar pažeidimai. Man yra žinomi Lichtenberger ir Ekstrom pateikti argumentai, nes darbo grupėje mes ne vieną kartą apie tai detaliai kalbėjomės. Sakant, kad negali kovoti su piratavimu, man atrodo, yra būtų visiškas na, rankų nuleidimas, jeigu pasakytum, kad negali nieko padaryti, tai būtų tiesiog pasidavimas. Na ir žinoma, šitas e, prieštaringumas tarp e, autorinių teisų ir privačių teisų. Autorinės teisės reikia gerbti. Ir tas teisės reikia e, gerbti. Ir aš nemanau, kad kyla problema privačioms teisėms ar pagrindiniams laisvėms kolegos turi suprasti, kad e, intelektinės nusavybės teisės yra ne tik teisė į atlyginimą. Ir ponia Lichtenberger sakė, kad reikia sugalvoti naują atlyginimo formą. Kokia tai galėtų būti forma? Gal galite pateikti pasiūlymų? Taip pat prieštarauju panos uh, e, Lichtenberger pateiktiems skaičiams. Ji prieštaravo pateiktiems skaičiams. Uh, na tai gerai, tai tuomet e, iš tikrųjų reikia tokios observatorijos, kad mes turėtume duomenis, tikrus e, skaičius, kad galėtume reaguoti į faktus. Pone Geringer kalbėjo apie tai, kad reikia nustatyti, kas yra piratavimo apibrėžimas. Vėlgi noriu pasakyti, kad čia yra pranešimas savo iniciatyva, tačiau aišku, reikės panagrinėti apibrėžčių klausimą. Pana Vikström mano, kad reikia skirti teisės aktus taikomus menininkams ir platintojams. Na, šis pranešimas yra horizontalaus pobūdžio ir aš pasistengiau apimti įvairias sritis, tačiau šiais konkrečiais klausimais dar reikės padirbėti. Noriu padėkoti uh, kolegoms jau iš anksto už jų būsimą indėlį, sprendžiant šį klausimą, kuris iš tikrųjų labai sudėtingas. Galima kalbėti labai ilgai apie tai, bet dėja tenka sustoti. Ačiū labai. Prie šios temos dar sugrįšime, o dabar pereikime prie balsavimo. 21 darbo atvarkės punktas, tam tikrų tipų bendrovų metinio atskaitomybių nuostatos dėl mikrosubjektų. subjektų. Pradėsime balsavimą. Pirmasis um, straipsnis, kompromisinis trečiasis pakeitimas, mes jo nenagrinėsime dabar. Noriu paklausti, kas už. Gal galėtumėte pakelti rankas? Kas prieš? Vienas prieš, susilaikę. Tik vienas balsavo prieš, pakeitimui pritarėme. Ketvirtasis kom, um, kompromisinis buvo atsimtas, penktasis atsimtas, pirmasis atsimtas, antrasis pranešėjo atsimtas, antrasis, pake, e, atsiprašau, aštuntasis pasastamkos pakeitimas, kas už. Kas prieš? Koks rezultatas? 16 to... Šeši prieš, dvylika už priimtas visiems aišku. Pereisime prie kompromisinio pirmojo, jis buvo atsimtas, antrasis kompromisinis pakeitimas, žodinis pakeitimas, jums pateiktas raštu, kas už, pakelkite ranką, kas prieš. Vienam balsavus prieš, šiam pakeitimui pritarta. Pereikime prie šeštojo pastamkos pakeitimo, kas už. Pakelkite rankas. Kas prieš. Vienuolika aštuoni pritarta. Septintasis papastamkos pakeitimas, kas už. Pakelkite rankas, kas už. Kas prieš. Taip pat 11 už, 8 prieš, priimta. Perėsime prie komisijos e, pasiūlymo. Čia viskas aišku. Visas pas, komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš vienam balsavus prieš komisijos pasiūlymui pritariama. Pereikime prie teisėjų kuros rezoliucijos. Trečias, ketvirtas pakeitimas atsimti, penktasis atsimtas. Balsuojame dėl bendros rezoliucijos, kas už. Kas prieš. Ir čia vėlgi vienam balsavus prieš rezoliucijai pritarta. Balsavimas baigiamas. Perėsime prie maštalkos pranešimų vaiko ir kitų šeimos narių išlaikymas. Kas už ir pranešimą, pakelkite rankas, kas prieš. Niekas nebalsuoja prieš, vienbalsiai pritarta. Mano Lėnės pranešimas, pakeitimų nebuvo, galima balsuoti dėl viso pranešimo, įdarbinimo politiką, pakelkite rankas. Kas prieš? Niekas nebalsavo prieš, vienbalsiai priimta. Kitas punktas - Europeana ponios galo pranešimas. Buvo daug e, pakeitimų, pono Kasteks, kas už 6, kas prieš. Atmesta antrasis pakeitimas, ponios Lichtenberger, kas už. Vienas, du, trys, kas prieš. Susilaikė. Manau, kad vienbalsiškai atmestas. Trečiasis ponios Kasteks pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Vienas susilaikė, trys prieš, priimta. Ketvirtasis ponios Kasteks pakeitimas, kas už? Aštuoni, kas prieš? Dvylika prieš. Atmesta. Penktasis ponios Kasteks pakeitimas, kas už. Kas prieš? Vienas prieš. Susilaikė. Pritarta. Šeštasis ponios Vikstram pakeitimas, kas už. Kas prieš? 1, 2, 3, 4, 5, 6 prieš, kas susilaikė? 6 prieš priimta. Septintasis Vikstram pakeitimas, kas už? prieš, niekas susilaikė. Vienas, vienas susilaikė, nes susilaikusių nėra priimta. Bendras pranešimo projektas, kas už, kas prieš, susilaikė, nuomoniai pritarta. Perėsime prie žmogaus e, organų kokybės ir saugos standartų, ponia Vikstram, turime kompromisinį pas, pakeitimą ketvirtojo straipsnio, kas už, kas prieš, susilaikę, niekas, pritarta. Antrasis pranešėjos pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, jokių Primta. Trečiasis pranešėjos pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Nėra. Priimta. Ketvirtasis pranešėjos pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Penktasis pranešėjos pakeitimas, kas už. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 11. Kas prieš? 1, 2, 9. 9 prieš. Taigi priimtas pakeitimas. Šeštasis pranešėjos pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Niekas priimta. Devintasis Lichtenberg atsieko pakeitimas, kas už. Prieš. Kas susilaiko? Vienas susilaikė. Priimta. Dešimtasis Lichtenberg atsvievka. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Vienuoliktasis atkrenta. Septintasis pranešėjos pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Pirmasis pranešėjos pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Aštuntasis. Dėl jų nebalsuosime, jei gerai matau, taip? Ar ne? Ne, vis dėlto turime balsuoti. Aštuntasis pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Čia buvo sumaišti du numeriai mano sąraše, bet išsprendėme šią problemą dėl viso projekto, kas už. Kas prieš, susilaikę, pritarta vienbalsiai. Pereisime prie kito pranešimo, ponios Vikstram ilgalaikės vizas turinčių asmenų judėjimas. Trečiasis pranešėjos pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. Ketvirtasis pranešėjos pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Pirmasis pranešėjos pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, nėra pritarta. Antrasis pranešėjos pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Visas pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikę, vienas susilaikęs, pritarta. Pereisime prie kito pranešimo. Tai yra pono Boris pranešimas, ilgalaikės vizos, perspėjimai Šengeno informacinėje sistemoje. Pirmasis pranešėjo pakeitimas atsiimtas, antrasis pranešėjo pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę. Pritarta. Trečiasis pranešėjo pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę. Nėra. Pritarta. Ketvirtasis kas už prieš susilaikę nėra pritarta. Penktasis pakeitimas už prieš susilaikę. Vienas susilaikęs, pritarta. Dėl viso pasiūlymo, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Šis balsavimas taip pat sėkmingai baigtas. Pereikime prie kito ponios Lichtenberger pranešimas dėl komisijos komunikato organų donorystė ir transplantacija veiksmų planas yra pakeitimų. Pirmasis pakeitimas pono Zebro, kas už. Nėra. Vienas, vienas už, kas prieš. Kas susilaiko. Vienas už, visi prieš, atmesta. Antrasis Ziobro pakeitimas, kas už? Vienas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trečiasis Vikstram pakeitimas, kas už? Prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis Lichtenberger Cvievka pakeitimas, kas už? prieš susilaikę pritarta. Ta pati komanda penktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikę nėra pritarta. Šeštasis tos pačios komandos pakeitimas. Lichtenberg ir Cvievka, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Turime kompromisinį pakeitimą, penktąjį, kas už, prieš, niekas prieš, susilaikę, pritarta. Ir tada pono Zebro pakeitimas, bet matau, kad kadangi balsavome už kompromisinį, balsuoti neprivalome, balsuojame už visą pranešimo projektą, kas už. Prieš susilaikę, pritarta. Balsavimas baigiamas. Dabar turime ta, dėl teisinio pagrindo peržiūros, e, ponė Gėringel, dėl minimalių standartų, atsiprašau, naujos redakcijos, tarptautinės apsaugos suteikimo panaikinimo tvarkos valstybėse narėse būtiniausi reikalavimai, kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta, trečia, e, kita nauja redakcija, ponios Geringer Odenberg, dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės paskirimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, kas už, kas prieš, kas prieš, susilaikę, nėra susilaikiusių, pritarta. Dar turime vieną balsavimą. Dėl teisinio pagrindo dabar. Tačiau prieš tai noriu pasveikinti visus pranešėjus ir nuomonės referentus. Dėl teisinio pagrindo ar dabar turime balsuoti? Tikriausia taip. Kolegai Lechner žodis dėl teisinio pagrindo. Atleiskite, pirmininkė, aš visiškai nesiuošiau, kad man suteiksite žodį. E, pirmasis atvejis yra paprastas e, įtre atsakingas komitetas peržiūri reglamentą dėl infrastruktūros priemonių, energetikos infrastruktūros e, investicinių projektų. Iki šiol buvo remiamasi Europos e, sutarties 284 straipsnių, tačiau įsigaliojus Lisabonos sutartyje, sutartį keičiasi teisinės pagrindas. Pagal naująją tvarką energetika dabar yra patalpinta į 21 e, skirsnį ir 114 straipsnį, kuris yra skiriamas E, su energetika susijusiams klausimams. Ir čia yra numatyta parlamento bendro um, sprendimo teisė. 300 37 straipsnio negalime pasitelkti, turėtume vadovautis Lisabonos sutarties atitinkamas straipsnis. Aš tikiuosi, kad niekas neprieštaraus, noriu, kad visi pritartų tokiam teisinio pagrindo pakeitimui. Ar kas nors nori pasisakyti? E, prieštaraujančių nėra, tada šiam pakeitimui pritarėme. Antrasis pono Lechnerio pranešimas šis pranešimas įdomesnis arba problematiškesnis. Kalba eina apie pasiūlymą dėl direktyvos, dėl geresnės neščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų saugos ir sveikatos. Darbo vietoje turima omenyje. Lisab, pagal Lisabonos sutartį jokio teisinio pagrindo keitimosi nėra. Seniau buvo pasi... remiamas 153-57 straipsnių. Seniau buvo remiamasi 137 sutarties straipsnių. O dabar Lisabonos sutarties 153 straipsnis apibrėžia sveikatos apsaugą, tačiau į punktę yra rašoma apie lyčių lygybę ir vienodą traktavimą. 157 straipsnio pirmoje dalyje kalbama apie vienodą atlygį moterims ir vyrams, o trečiojoje dalyje kalbama apie vienodą atlygį apskritai visiems. Taigi tos formuluotės yra kiek nevykusios. Kai kur yra kalbama apie um, lygybę ir atlyginimą. Komisija remiasi 153 ir 157 Lisabono sutarties straipsnių. Vienas kolega ir viena kolegė pateikė prašymą ištra, išbraukti 157 e, straipsnį kaip teisinį direktyvos pagrindą motivuojama tuo, kad iš tikrųjų E, direktyva siekiama tik apsaugoti mm, pagimdžiusių maitinančių nešių sveikatą. 157 straipsnio negalime šiuo atveju pasitelkti kaip teisinio pagrindo. Aišku, galime su šiais kolegomis sutikti, tačiau aš galvoju, kad kadangi Lisabono sutarties e, tekstas nėra e, E, visiškai gerai suformuluotas, turėtume vis dėlto palikti tą 157 straipsnį, nes kai kuriais atvejais e, geresnė moterų sveikatos apsauga reiškia ir tam tikras kompensacijas arba socialinės išmokas. Taigi mes kalbame ne tik apie lygybę ar neligybę, Na, aišku, galime čia kelti ir vos ne teisinį filosofinį klausimą, galime gilintis ir toliau, tačiau aš galvoju, kad 157 sutarties straipsnis puikiai atitinka visą problemos esmę. Toks mano pasiūlymas, ponia pirmininkė, galbūt gali ir teisės tarnyba pasisakyti šiuo klausimu. Ar teisės tarnyba norėtų pasisakyti? Ačiū labai. Savo analizėje mes e, pasiekėme tų pačių rezultatų kaip ir pranešėjas, jam pritarėme ir galvojame, kad abu straipsnius reikėtų minėti kaip teisinį pagrindą. Jei taip yra, teisės tarnyba ir pranešėjas e, sutarė, tuomet aš tikiuosi, kad ir mūsų komiteto nariai neprieštaraus pritarsime ir diskusijas dėl teisinio pagrindo baigiame. Pereikime prie mūsų normaliosios darbo atvarkės, bet čia susidūrėme su problema. Man pranešė, kad 38 straipsnis turėtų aptar, būti aptartas dabar. Turėtume kuo greičiau jį išnagrinėti, nes kolegai Baltazar taip pat reikia laiko. Ne, vis dėlto pradėsime nuo ponios Lichtenberger, o po to perėsim prie pono Koin. Mes e, svarstome pasiekmes klimato kaitos ir esame tam tikrų uh, sunkumų čia. Pirmiausia, aš galvoju, kad ir tam reikėtų daryti tam tikrą spaudimą dėl poveikio vertinimo. Manau, kad reikėtų inicijuoti poveikio vertinimą ir turime sukurti galimybę, kad pavyzdžiui poveikio vertinimas būtų atliekamas tada, kai yra planuojami nauji infrastruktūros objektai, kad juos projektuojant būtų atsižvelgiama į klimato kaitos aspektą. Mes susidūrėme su tokia situacija, kad rengiant e, poveikio analizę e, dažnai Mm, jie būna parengiami per vėlai ir jas tiesiog negalime pasinaudoti. Todėl aš siūlau, kad ypač tais atvejais, kai e, nagrinėjame labai e, didelių infrastruktūros projektų statymo galimybę, turime pirmiausia atlikti labai rimtą poveikio vertinimą. Toks buvo mano siekis ir manau, kad būtent šiuo klausimu turėtų parlamentas priimti nuomonę. Aš nekalbu apie kitus aspektus, man būtent šis dalykas yra pats svarbiausias. Mes turime būtent šiuo atveju adekvačiai reaguoti į naujus iššūkius ir klimato kaitą. Taigi toks mano pasiūlymas. Ar yra norinčių pasisakyti? Ne. Ar galime jau baigti šį darbo atvarkės punktą? Taip, gerai. Tada pereikime prie bendrų diskusijų. 35, 36, 34 straipsniai. Pranešėjas Karim. Žodis jums. Request. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad patenkinote mano prašymą perkelti mano klausimų svarstymą. Kaip pranešėjas apie finansinės priežiūros nuomonę, Pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms, kurie rengia nuomonės apie atskiras institucijas ir be bendradarbiavimo su jais, be sekretariato pagalbos, man nebūtų pavykę arba būtų buvę labai sunku parengti nuomonės projektą klausimų, kuris, man atrodo, e, susijęs su pagrindų direktyva. Dabar projektas įteiktas sekretoriatui, kurį e, jis tikrina, ar reikia padaryti tam tikrų techninių pakeitimų ir, man atrodo, e, jis bus išdalintas komiteto nariams kaip galima greičiau. Vakar vakare aš pateikiau projektą neformalių pagrindų kitiems pranešėjams. Atsiprašau, kad negalėjau pateikti, suteikti daugiau laiko peržiūrėti dokumentą, tačiau tikiuosi, kad kolegos supras, kad trūko man laiko. Noriu pirmininkę pasiūlyti traktuoti šį, šią diskusiją kaip keitimasi nuomonėmis dėl mano nuomonės. Tai yra darbas, kuris dar nebaigtas. Deja, aš turiu pasakyti, kad ne, ne, gali nebūti kitos progos aptarti šį klausimą komitete prieš balsuojant laikantis ekonomikos komiteto e, grafiko. Ir jeigu kolegos turite kokį nors e, e, komentarų, pastebėjimų, norėčiau paprašyti susiekti su manimi per likusį laiką, kad galėtume patenkinti jūsų komentarus ir įtraukti juos į mano darbą. Komisija siūlo įkurti, nau, sukurti naują Europos finansinio reguliavimo architektūrą, kad būtų galima užtikrinti geresnę priežiūrą, užtikrinant, kad e, būtų kūriamas geresnės taisyklės ir būtų anksčiau nustatoma rizika finansų sistemoje. Pirmininkė, aš plačiai pritariu komisijos pasiūlymams ir siūlomams struktūroms. Aš manau, kad yra svarbu, jog subsidirumo principo būtų laikomasi svarstančios pasiūlymus ir valstybės narės bei nacionaliniai finansų e, sistemos prižiūrėtojai turėtų išlaikyti savo kompetenciją kur, ten, kur tai tinka. Taip pat manau, kad tos priežiūros institucijos turėtų turėti nepriklausomą vaidmenį, kuris leistų joms pateikti savo sritise, pateikti objektyvus vertinimus. Man kilo nerimo dėl e, šių institucijų taisyklių kūrimo galių ir komisijos galių pasidalimą. Šių e, institucijų vaidmuo tarpininkaujant, e, sprendžiant nesutarimus tarp nacionalinių institucijų ir nesutarimus dėl mūsų turimų e, galių parlamente. Taip pat man kyla nerimo dėl 290 straipsnio ir 291 straipsnio dėl įgyvendinimo priemonių. Kalbant apie techninius standartus, direktyvos konstatuojama dalyje sakoma, kad techniniai standartai neturėjo įtraukti pasirinkimo dėl politikos priemonių. Aš pateikiau kai kurių pasiūlymų, kad konkrečiais atvejais techninių standartų sukūrimas įtrauktų na, ir politinį pasirinkimą. Pavyzdžiui, kai tam tikras teisės aktas Pavyzdžiui, prospekto direktyva e, šiuo metu, kur yra peržiūrima, dėl atskaitomybės, man nerimas kylo, kad kai kuriais atvejais, kai siūlome techniniai standartai, komisija negalėtų pakeisti, tai yra galėtų pakeisti tuos techninius standartus be jokios priežiūros iš Europos parlamento pusės, tarybos ar uh, Europos priežiūros asociacijos. Ir aš norėčiau, kad Europos parlamentas turėtų turėti galimybę ar tarybą pakeisti, peržiūrėti uh, siūlomus standartus pagal 290 straipsnį kaip deleguotus aktus. Ir reikia daugiau aiškumo dėl aiškaus įgyvendinimo priemonių vaidmens šioje srityje. Dėl nesutarimų sprendimo e, naujosiams delegacijos galėtų, jų, jam sutikimas teisės galėtų prieštarauti teismo sprendimams ir taip e, sukelti teisinio neiškumą. Žinau, pirmininkė, kad e, jūs taip pat e, pasisakėte šio klausimu, tačiau labai svarbu šios klausimus ir čia iškelti. Aš taip pat siūliau konkrečių pakeitimų, pabrėžiant, kad bet kokie priežiūros institucija negalėtų pakeisti nacionalinio prižiūrėtojo sprendimo. Ir jeigu tokia institucija e, padarytų išvadą, kad nacionalinis e, prižiūrėtojas laikosi teisės aktų, ES teisės aktų, tai reikėtų tai pripažinti. Tai pirmininkė būtų labai bendros mano pastabos, ką aš išdėčiau savo dokumente. Esu dėkingas visiems kolegoms. Vertėjai prašo, kad jūs kalbėtumėte lėčiau, nes jiems labai sunku jūs versti, taigi gal galėtumėte kalbėti lėčiau. Kind of so. Man e, kolegos sakė, kad e, aš mano kalbėjimo greitis yra geras, bet aš pabandysiu kalbėti lėčiau. Tai buvo problema, kai aš buvau išrinktas į parlamentą e, pirmąją kadenciją. E, labai dažnai reikia pasimokyti kalbėti ir plenarinėje sesijoje. Pirmininkė, aš noriu baigti savo pastabą sakydamas, pasakydamas, kad iš tikrųjų esu dėkingas visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie mano darbo ir leido man pateikti tai tokią formą, kokią padariau. Taip pat dėkoju sekretoriatui, taip pat jums ir jūsų e, biurui dėkoju už bendradarbiavimą, kad per tokį trumpą laiką galėtume pasiekti tokių rezultatų, kokių pasiekėme. Ačiū labai, aš jums taip pat labai dėkoju dėl to, kad e, ta tema, uh, Net teisės komitetui yra labai sudėtinga, jo labiau, kad mums reikia e, suteikti kompetentingą juristinį atsakymą. Dabar norėčiau išklausyti ir kitus pranešėjus, pirmiausia, kolegiai Regner. Um. Ačiū labai. Komisijos pasiūlymas dėl bendrijos finansų sistemos makro lygio rizikos ribojimo priežiūros ir sisteminės rizikos valdybos teigimo priklauso finansinių priemonių teisės aktų paketui. Šią iniciatyvą yra siekiama užtikrinti makro lygio rizikos ribojimo priežiūrą. Kol kas tokios priežiūros institucijos nebuvo. O dabar, reaguojant į finansinės krizės padarinius, bandoma um, keisti situaciją ir e, nuo nacionalinių priežiūros institucijų pečių visą naštą perkelti centralizuotai institucijai. E, ši priežiūros institucija nėra juridinis objektas. Ji bus Europos centrinėme banke ir um, šioje valdyboje, sisteminės rizikos valdyboje, uh, dalyvaus ir nacionalinių centrinių banko ir kitų valstybių narių institucijų nariai. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad visiškai sveikintina yra pati iniciatyva, tai yra siekis sukurti finansų sistemos makro lygio rizikos ribojimo priežiūros ir sisteminės rizikos valdybą kalbant apie valdybos e, sudėtį ir kalbant apie turinį, manau, kad e, reikėtų ieškoti didesnio um, proporcingumo čia. Manau, kad e, reikėtų pasitelkti ir uh, nacionalinę praktiką. Manau, kad stebėtojų taryboje turėtų būti penki nariai. Norėčiau pasitelkti jau egzistuojančių dialogų. Jau dabar yra bandoma įtraukti ir profsąjungų atstovus Ir manau, kad šioje naujoje valdyboje turėtų dalyvauti ir profsąjungų atstovai. Kartu su Europos centrinio banko pirmininku, pirmininko pavaduotoju, centrinių bankų valdytojais e, turėtų dirbti ir profsąjungų atstovai. Kol kas komisija to nesiūlo. Aš pati tokio pakeitimo dar nepateikiau, tačiau man jis yra svarbus, nes tikriausia žinote, kad um, kitas labai sudėtingas dalykas yra užtikrinti lyčių lygybę naujojoje generalinėje valdyboje, nes istorija parodė, kad ypač finansinės krizės e, akivaizdoje moteris dažnai veikia visai kitaip. Aš žinau, kad sudėtinga būtų įtraukti tą lyčių lygybės aspektą į mūsų pasiūlymą, tačiau turėtume pasistengti tokį būdą rasti. Dėl valdybos ji turi dirbti visiškai skaidriai svarbus elementas, mano galva, yra ir Europos parlamento vaidmuo. Manau, kad Europos parlamentas turėtų turėti mm, tas pačias teisės kaip ir e, komisija ar taryba. Manau, kad parlamentas turėtų turėti teisę inicijuoti Europos sisteminės rizikos valdybos e, veiklos tyrimus. Tiek norėjau pasakyti, apibendrindama galiu pasakyti, kad ši valdyba yra labai svarbi ir aš lauksiu jūsų pastabų. Ačiū labai, kolega Baltazaras. Dėkuoju. Komisija patikė šį pasiūlymą, e, kurdama naują Europos e, finansinės priežiūros sistemą. Ir jo tikslas yra pagerinti reglamentavimą, pirmiausia, finansinių paslaugų vidaus rinkoje reglamentavimą. Nes mes žinome, kad 2007-2008 metų finansinės krizės metu išaiškėjo, kad e, reglamentavime esame rimtų spragų. Taip pat siekime pagerinti finansų rinkos uh, geresnį funkcionavimą bei veiksmingumą. Be abejo, visos institucijos atsakingos už vertybinius popierius bei prekybą jais turėtų siekti apsaugoti investuotojus. Mes žinome, kad būtina reformuoti vertybinių popierių bei finansų rinkų, rinkos sistemą. Mums reikia papildomų naujų priežiūros ir kontrolės taisyklių, kurios leistų mums e, užbėgti e, krizėms, tai e, busimosiams krizėms už akių. Jau buvo kalbama apie šio dokumento taikymo sritį bei apie siūlomos institucijos mandatą, įgaliojimus. Todėl turime nuo pat pradžių iš karto pasakyti, kuo konkrečiai užsims ši institucija. Atsižvelgdamas į tai, aš pateikiau kelis pakeitimus, kurių tikslas yra apriboti šios institucijos gebėjimų, gal, įgaliojimus. Tai, e, tai yra užtikrinti, kad ši institucija imtųsi priemonių iškilus kriziai o ne jokiais kitais atvejais. O priežiūra, finansinių institucijų priežiūra turėtų išlikti valstybių narių rankose. Nes jei ši naujo institucija turėtų ir plates, e, platesnės priežiūros galės, tai galėtų pakengti nacionalinėms priežiūros sistemoms. reikia pagalvoti apie tai, kaip nacionalinės institu, priežiūros institucijos galės bendradarbiauti ir derinti savo veiksmus su šią siūloma Europinio lygmens institucija. Reikėtų vengti tokių formuluočių, kurios neprisidėtų prie mūsų bendro tikslo ir sukurti daugiau tik tai neiškumo Ir galiausiai. Jau buvo kalbama ir apie rinkos e, funkcionavimą. Ir aš manau, kad būtų šiame kontekste svarbu pasiūlyti skirtingo ligmens e, priežiūrą - makro bei mikro ligmens. Be abejo, nepažydžiant jau galiojančių teisės aktų. Tam tikrose rinkose, tam tikrose e, nacionalinėse rinkose veikia įvairios institucijos. Būtina siekti, užtikrinti, kad jos uh, tinkamai keistusi informacija, ne e, pažydžiant informacijos konfidencialumo reikalavimų. Taigi aš pateiksiu jų savo pakeitimus ir tikiuosi, kad aš galėsiu prisidėti prie geresnio mūsų darbo. Kolega Masip dėl darbo tvarko. Sobre... Mm, iš tikrųjų norėjau pasisakyti kiek kitų punktų, tai yra dėl mokėjimo vėlavimo. Mes šį klausimą nagrinėsime vėliau, nes e, jau sutarėme, kad ponas Baltazar turi laiko ir todėl mes norime pirmiausia aptarti Karim pranešimą. Aš e, pritariu kolegai Karim. Uh, Dėl e, komitologijos procedūros. Iš tikrųjų, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, komitologijos procedūros tarsi nebelieka. Yra perduodami, deleguojami teisės aktai ir teisėkuros sprendimai. Kalbant apie teisėkuros sprendimą, tai yra antriniai teisės aktai, kurie yra priimami gavus pasiūlymą, teisėkuros pasiūlymą iš komisijos arba tarybos. Parlamentas stengsis kuo daugiau dirbti deleguotų teisės aktų srityje. O dabar, kalbant apie techninės normas, jas panagrinėję galime pasakyti, kad susidaro iš pradžių toks įspūdis, kad parlamentui Lisabono sutartis suteikia mažiau galių. Todėl, nagrinėdami šiuos e, pranešimo projektus, turime vadovautis visomis teisėmis, kurios parlamentui yra numatytos pagal Lisabono sutartį. Jei ateityje kas nors nepasiteisins, tai vėliau piliečiai kreipsis į mus ir sakys, jūs išleidote šį teisės aktą. Taigi, todėl mes turime visus pasiūlymus nagrinėti labai atidžiai. Aš matau, kad kolega Zaja e, taip pat turės parengti pranešimą galbūt apie naująją komitologijos procedūrą. Aš ją tai pavadinsiu, kad jūs suprastumėte. Uh, Antroji pastaba. Kolega Baltazar ir kolegė Regner kalbėjo apie nacionalinių įstaigų ir europinių institucijų kompetencijų koliziją. Manau, kad e, visi pritarė, kad e, finansų sistemos priežiūra europinių lygmenių turi būti sustiprinta. Tai yra aišku dar nuo Larazie grupės išvadų. Tuo tarpu dažnai konfliktuojame su taryba, nes taryba vadovaujasi vienais metodais rengdama teisės aktus, parlamentas e, kitomis procedūromis. Mes turime labai blaiviai pamastyti, kas yra įmanoma, kas ne. Turime vadovauti subsidarumo principu ir nepamiršti, kad tai, ką mes čia priimame, tvirtiname, tą turės įgyvendinti nacionalinės valstybės. Tuo tarpu Europos e, stebėsenos institucijos turės kontroliuoti, kaip nacionalinės valstybės įgyvendina mūsų priimtus teisės aktus. Šio fakto turime nepamiršti. Dar vienas dalykas, gal kiek per anksti apie tai kalbėti, tačiau e, turime atkreipti dėmesį ir į tai, kaip skirtingi pranešimai dera tarpusavyje. Ir tam, aišku, reikia irgi papildomo laiko. Tiek norėjau pasakyti, kaip šių temų komplekso pirmininkas. Ar turi kas nors pastabų? Panašu, kad ne. Sekretariatas teigia, kad e, net nesant visų vertimų mes galime numatyti pakeitimo pateikimo terminą ir jis bus vasario 23 diena. Ar yra prieštaraujančių? Ne, Tuomet vasaro 23 diena yra pakeitimų pateikimo terminas visiems keturiems pranešimams. Tada pereikime prie pono Baltazaro um, pranešimo dėl kovos su pavėluotais mokėjimais. Pone Baltazarai, jums žodis. Grazie Presidente. Cari colleghi, dicevo, i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad pavėluoti mokėjimai pagal e, komercinius sandorius, viešuosius pirkimus ir paslaugas kenkia verslo pinigų srautams, ypač kai kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės. Tai daro žalą jų konkurencingumui ir turi blogo, žalingo poveikio priekybai. Ir taip pat e, trikdo vidaus rinką. Kraštiniais atvejais gali, tai gali sukelti finansinių sunkumų, kurie savaime gali priversti verslo įmonę bankrutuoti, nors kitais atvejais ji buvo pelninga. Taigi komisija ėmėsi šio klausimo, nes e, jį verslo atstovai kėlė nuolat ir komisija pasiūlė direktyvą, kuri turėtų pakeisti direktyvą 2000-35, parengiant naują redakciją. Naujas bruožas šiame tekste yra tai, kad daromas skirtumas tarp skolininkų, verslo įmonių kur direktyvoje numatyti e, galimi atgaivinimo mechanizmai ir e, viešųjų institucijų, kurios yra skolingos, kur automatiškai numatyta e, delspinigių padidinimas. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas šią direktyvą analizuoja, tačiau pagal 50 darbo tvarkos taisyklių straipsnį ir kitose straipsniuose numatytos kompetencijos mūsų komitetas taip pat e, turi kompetenciją apie tai svarstyti. Nuomonės projekte siūlomas dvi svarbiausios mintis. Viena vertus, tekstas turi būti veiksmingas, todėl reikia užkirsti kelią interpretacijoms, kurios gali pakengti teksto efektyvumui. Ir taip pat reikėtų užpildyti tam tikras spragas šiame tekste ir į tai atsižvelgiant mano pasiūlyti pakeitimai šeštajam straipsniui leistų pavoti su komersinės laisvės piktnaudžiavimu ar tai, kas susijęs su komerciniais sandoriais. Tai tai, kas, kas laikoma nesažininga veikla ir taip pat galima tuomet reikalauti žalos atlyginimo. Taip pat aš norėčiau, kad būtų sistemingiau žiūrima į tam tikrus dalykus ir nacionaliniai teisėjai galėtų e, nuspręsti, kada komisijos veikla yra nesažininga. Pavyzdžiui, sutarčių sąlygos, kurios sukuria e, pinigus rautus, kurie yra kurie yra nenaudingi verslui. Žinoma, daug kas priklauso ir nuo nacionalinių teisės aktų, tačiau mes turime užtikrinti, kad bet kokios pretenzijos atitiktų europinius nuostatas, europinės nuostatas dėl mokėjimų ieškinių. Ir norėjau, kad teisinis tekstas atitiktų bendrą, bendras teisinę sistemą. Taip pat savo pasiūlyme aš pagrindiniam komitetui siūlau laikytis tokio požiūrio, kuris būtų subalansuotas. Na, o pagrindinis naujas pasiūlymo brožas yra penktas straipsnis, kuris susijęs su viešųjų institucijų mokėjimais. Tai viena vertus reikia uždaryti tas spragas, kurias leidžia valstybėms institucijoms e, nesilaikyti numatyto mokėjimo termino ir čia pateikiamas pasiūlymas, kuriame atsižvelgiame į tai, ką esame girdėję per pastarą metų klausimus, tai yra netitikimus tarp valstybių narių. Ir panašiai aš pasiūliau, kad būtų numatyta vienkartinė kompensacija pagrįsta proporcingų mechanizmų. Antradienį per klausimą beveik visi parlamentai buvo atsiuntę delegacijas ir buvo pareikšta bendra nuomonė, kad tai turės neigiamą poveikį viešiesiams biudžetams. Ir bet koks atgrasantis mechanizmas, kuris yra naujas pasiūlymo bruožas, turėtų būti paskata šią prasme. Manau, kad mes turime užtikrinti, kad šis e, teisės aktas būtų priimtas greitai, nes vėluojantis mokėjimai kelia e, daug problemų mažoms ir vidutinėms įmonėms ir e, grėsia ekonomikos atsigavimui. Todėl visas teisėkros procesas turėtų leisti mums pasiekti e, harmoningai plėtoti bendrąją rinką. Todėl nu, turime siekti tokios kultūros, kada mokėjimai skolos mokamas greitai, nedelsiant. Kadangi pakeitimų terminas yra vasario 8, aš laukiu daug pasiūlymų ir minčių apmastymams, tolesniems apmastymams. Ja, herzlichen Dank. Ähm, ich stimme Ihnen zu, dass gerade für. Pane Lichtenberger. Ačiū labai. Aš visiškai pritariu, kad ypač mažoms ir, didel, ir vidutinėms įmonėms pavėluoti mokėjimai yra labai žalingi. Turiu pasakyti, kad ehm, ypač ehm, Dabar, kai mus visus skamuoja ekonomikos krizė, tie mokėjimai mokėjami dar labiau vėluojant. O ypač tais atvejais, kai prekės užsakomos iš kitų valstybių narių, dar susidurėma ir su kultūriniais, tarp kultūriniais skirtumais. Taigi, turime stengtis, kad pavėluotų kad mokėjimai būtų kuo greičiau sureguliuoti. Aš turiu keletą klausimų susijusių su jūsų pasiūlymu. Pirmiausia, jūs bendradarbiaujate su IMKO. Ir skaitydama laišką aš supratau, kad mūsų komitetas turėtų nagrinėti tik šeštąjį straipsnį šio pasiūlymo dėl direktyvos, o kitų ne. Kalbėjau su kolegomis ir turiu pasakyti, kad aš jų asmeniškai nepažįstu, tačiau mes visi turime stengtis parengti suderintą pasiūlymą. Taip pat noriu paklausti, kodėl jūs teikėte pakeitimus susijusius ir su kitais straipsniais, ne tik su šeštuoju straipsniu. Dėl turinio. Jei skiriame privačias įmonės ir um, ekonominę valstybės institucijų veiklą, tai dažnai ta riba tarp šių dviejų įmonės formų yra labai neaiški dažnai yra labai skirtingų įmonės formų, tokių kaip pavyzdžiui viešosios ir privačios partnerystės ir taip toliau ir taip toliau. Aš manau, kad neturėtume vien dėl šios direktyvos keisti įmonės formų, tai nebūtų protinga tačiau reikėtų tikslesnių apibrieščių. Dėl terminų jūs e, siūlote numatyti 45 dienų mokėjimo terminą, tačiau paprastai būdavo minimas 30 dienų laikotarpis. Dar kitoje vietoje yra minimas 60 dienų laikotarpis manau, kad būtų galbūt protinga įvardinti ne 45 dienų, tačiau 30 dienų laikotarpį, kad išvengtume neaiškumų. Dėl 5 procentų palūkanų, dėl lėtos, kaip lėtos žalos atlyginimą atlyginimo, atsiprašau. Aš manau, kad reikėtų orientuotis į palūkanų normą. Galbūt galėtume dar kartą šį klausimą apsvarstyti, kad būtų taikomos palūkanos remiantis palūkanų normą, o ne konkrečiu skaičiumi tokie mano pasiūlymai dėl pavėluotų mokėjimų, neskaitant to šeštojo straipsnio. Ta paskutinį dalyką aš jums galiu labai paaiškinti. Mes rengiame nuomonę dėl viso pasiūlymo dėl direktyvos. Tuo tarpu IMKO komitetas yra įsipareigojęs perimti tik tuos pakeitimus iš mūsų, kurie yra numatyti pagal susitarimą. Kolegai Masip žodis. Sí, presidente, muchas gracias. Estoy de acuerdo con, con la interpretación que, que precisamente hace usted. Ya tuvimos esta discusión. Ačiū, pirmininkė. Aš visiškai pritariu jūsų interpretacijoms, jūsų šio klausimo traktavimui. Mes jau jį svarstėme ne kartą. Ir man atrodo, kad mes e, ir toliau turėtume žengti tuo pačiu keliu. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją, nes manau, kad ponas Baldazar labai gerai viską apibendrino. Ir manau, kad ir mes taip pat tinkamai atlikome savo darbą. Bet kuriuo atveju dėkoju ponui Baltazarui. po to, ką tik išgirdome, akivaizdu, kad turime stengtis e, kuo mažiau e, keisti nustatytus terminus, mokėjimo terminus bei palūkanų normas, nes tai yra labai prieštaringi klausimai. Mes kartu su taryba Esame atsakingi už šį teisės aktą ir todėl turime užimti labai aiškę poziciją dėl šių skaičių. Bet, kaip ir pasakė pranešėjas, turime pirmiausia apsaugoti silpniausius. Ir todėl turime užkirsti kelią tokioms sutartims, kurios paliktų vietą piknaudžiavimams. Nes, kaip minėjau, labai svarbu yra apsaugoti būtent pažeidžiamiausius. Ir nuo savęs norėčiau dar išsakyti ir vieną asmeninę pastabą. Man atrodo, kad komercinė nuostata, komercinė, komercinės straipsnės arba kaip e, sakoma, komercinės, tam tikros komercinės sąlygos e, yra visiškai teisėtos pagal Ispanijos teisę, tačiau kartais gali būti e, pernelik griežtos. Toliau panas Speronė. Taip, dėkuoju, pirmininkė, aš norėčiau pakomentuoti devintąjį straipsnį, kuriame kalbama apie terminus. per kuriuos būtina, galima pradėti mokėjimo išieškojimo procedūrą. Kai pirmą kartą svarstėme šį klausimą, aš jau kalbėjau apie tai, kad bet koks vykdomasis dokumentas yra išduodamas pagal tam tikrą tvarką ir po to jį galima apskūsti. Ir manau, kad jeigu mes norime nustatyti terminą, per kurį būtina pateikti mokėjimo išieškojimo dokumentą, tai turime numatyti ir jo apskundimo ir skundo nagrinėjimo terminą. Manau, kad daug ką galima būtų daryti internetu. Gal reikėtų kreiptis į informacinių technologijų specialistus. Man atrodo, kad šių dokumentų išdavimas ir tvarkymas internetu gali būti nenaudingas. Bet devintas straipsnis ir penktas straipsnis. Man nelabai aišku, kuo jai siekiama, nes iš esmės jie gali panaikinti trečiąjį straipsnį. Taigi, aš norėčiau, kad man būtų paaiškinta, ar ketinama iš tikrųjų išbraukti treči, e, trečiąjį straipsnį, nes e, panaudotas e, šriftas yra kitoks. Kolegė Tain. Aš manau, kad šis teisės aktas yra vienas svarbiausių apskritai, todėl turėtume stengtis, kad direktyva būtų priimta apskritai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų darbą. Mano supratimu, pranešėjas norėjo pranokti komisijos pasiūlymą ir da, dar daugiau pasiekti įmonėms. Dėl penktojo straipsnio, dėl kurio galime pateikti savo nuomonę, manau, kad būtų labai svarbu, kad IMKO komitetas atsižvelgtų į mūsų pakeitimą ir balsuotų už jį. Manau, kad kai kurie dalykai labai siejasi, reikia susitarti ar numatyti maksimalę ribą. Uh, ar ne, tačiau mes kaip parlamentas turime būti vieningi, nes um, po to, kai išklausėme nacionalinių parlamentų atstovus, uh, visiems tapo aišku, kad nuomonės tikrai išsiskiria be galo. Nors uh, visi teigiamai vertina pasiūlymą, tačiau kadangi nuomonės tokios skirtingos, tai gali būti apsritai sunku susitarti dėl paties pasiūlymo. Kadangi ir Mano kolegos kalbėjo apie kai kurias smulkmenas, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. Pirmiausia, pakeitimas susijęs e, su e, verslo praktika, kuri susijusi ne tik su sutartinė teisė, bet ir su konkrečia verslo praktika. Aš nežinau, ar patį terminą verslo praktika valstybės narės supranta vienodai. Vokietijoje verslo praktiką mes vadiname tas nerašytas taisyklės, kurios yra žinomos net besispecializuojantiems advokatams ar konkrečiai pramonės sričiai, tačiau kurių tikrai nežinos um, piliečiai ar visuomenė. Ir jei mes bandome įsikišti į tas nerašytas taisyklės ir bandysime e, keisti per šimtus metų susikloščiusią praktiką, kuri remiasi, pavyzdžiui, ir papročių teisę. Ir jei sakysime, kad e, ta verslo praktika kai kuriais atvejais pažeidžia kai kurių įmonių teisės, tai manau, kad toks tai, tokio teiginio, teiginio nepakanka šiuo atveju. Turime leisti pačioms įmonėms e, sudaryti susitarimus. Ypač e, sudarinėjant sandorius su valstybinėmis ar viešosiomis įstaigomis, tarp jų yra nesilaikoma jokios verslo praktikos, nes ten tiesiog e, visos sutartinės nuostatos yra įtvirtintos raštiškai. Dėl viešųjų ir privačiųjų įstaigų manau, kad reikėtų skirti jas. Aš visą laiką taip galvojau, kad valstybės institucijos yra mokios, jos privalo mokėti e, mokėjimus laiku, tai pabrėžė ir ponė Lichtenberger. Tačiau susidursime su problemomis tuo met, kai kalba eis apie bendras e, įstaigas. Turiu omenyje, pavyzdžiui, ligoninės ar poliklinikas, e, kurių kapitalas iš dalies e, kartais būna ir privatus, tačiau jos yra finansuojamos ir iš valstybės išdo. Manau, kad e, ypač e, ligonėms numatydami reikalavimą mokėti laiku, turime pamastyti, ar nereikėtų daryti skirtumo. Galbūt dar norėčiau pastebėti vieną dalyką dėl terminų. Devintasis pakeitimas, trečioji pakeitimo dalis. Čia yra reikalaujama, kad būtų užtikrintas laikas išanalizuoti prieimimo ir patikrinimo procedūrą. Ir reikalaujama, kad ta procedūra netruktų ilgiau nei 30 dienų. Tačiau galvodama apie, tri, apie ypač statybų sektorių, aš galvoju, kad turint omenyje tai, kad e, valstybinėms institucijoms tarsi turėtume suteikti 30 dienų um, prieimimo ir patikrinimo uh, terminą, susidursime su sunkumais. Siūlyčiau tiesiog išbraukti tą 30 dienų terminą. Norėčiau pateikti pavyzdį iš Berlyno. Pavyzdžiui, Berlyno Brandenburgo oro uostas yra finansuojamas valstybės lėšomis Ir Aš galvoju, kad kažkada, kai visas statybos projektas bus baigtas, kai tas didžiulis milžiniškas oro uostas, į kurį buvo paskirti milijardai eurų, bus pastatytas, aš tikrai nemanau, kad užteks 30 dienų, kad būtų patikrintos visos procedūros. Todėl Ypač galvojant apie labai stambius statybos objektus, tas 30 dienų laikotarpis yra per trumpas. Pagalvokime ir apie greituosius traukinius. Vokietijoje dar dabar kai kurie projektai nėra baigi, baigti tikrinti. Kitas pasiūlymas buvo 45 dienos, gal tai būtų geriau. Ir baigdama noriu pasakyti, kad kai teikiami pavyzdžiai, dažniausia turima omenyje, pavyzdžiui, Graikija ar kitos pietų valstybės, kurios pasižymi labai prasta mokėjimo moralę. Jos dažniausia stengiasi, aišku, išsiieškoti, kas joms priklauso, stengiasi numatyti didelės um, palūkanų normas už vėlavimą. Ir pavyzdžiui, Graikijoje kartais įvairios mokėjimo procedūros trunka net tris metus. Pavyzdžiui, Graikija ypač pirkdama įvairią diagnostinę techniką savo reklam, re, laboratorijoms e, net tris metus dėlse ir nemoka. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti kelias techninės bei administracinės pastabas. Pirmiausia, nustatytų dydžio baudos. jos pažeidžia dvigubos bausmės netaikymo principą. Nes e, reikia pirmą sumokėti skolą, o po to dar ir e, sumokėti dėlspį, baudą už tai, kad jūs pavėluotais ją sumokėjote. Tai reiškia, kad už tą pačią skolą bus mokama dvigubai. Manau, kad e, reikia reikalauti, kad e, būtų aiškiai nurodyta, kokie buvo išieškojimo e, kaštai. Jei to nepadarysime, sukursime problemas, nes daug kas bus neaišku iš tikrųjų, kada galima reikalauti tokį papildomą mokestį už skolos išieškojimą, kada ne. Ačiū, aš ir pats norėčiau pateikti porą pastabų dėl valstybės institucijų. Tikriausiai visi žino, kad kalbant apie pavėluotus mokėjimus, tai būtent valstybinės institucijos čia yra didžiausias kaltininkos. Visiškai pritariu poniai Tain. Manau, kad reikia atsižvelgti į apskritai visas aplinkybės, kodėl vėluojama. Uh, Aš nesu uh, už tai, kad žala būtų atlyginima bet kokiais atvejais. Ir um, ypač tais atvejais, kai uh, žala nėra tokia didelė, neteisinga būtų numatyti didesnės pal... didesnius dėlspinigius nei padaryta žala. Dėl tų didelių statinių, manau, kad ne čia slypi didžioji problema. Manau, kad mokėjimai, kurie apskritai neatliekami, negali būti klasifikuojami kaip pavėluoti mokėjimai. Tai reiškia, turime iš anksto susitarti, kad Mokėjimas yra vykdomas tik tuo met, kai gaunama prekė arba suteikiama paslauga ir tik tuo met gali vykti arba nevykti vėlavimas. Manau, kad tai įsisamonę galbūt galėtume eiti į priekį. Ar kas nors dar nori pastebėti, ką nors ne? Tuomet pakeitimų pateikimo terminas bus vasario 8 diena, kadangi bendradarbiaujame su IMKO, tai tas e, terminas yra arčiau galbūt nei norėtume. Kolegai Baltazar dar kartą žodis. Prezidentė, gracija. Labai trumpai. Labai trumpai, pirmininkė. Kaip ir pasakė pirmininkas, mes esame atsakingi už 6, 8 ir 9 straipsnius. Manau, kad turime reikalauti, kad mums būtų leista prisidėti ir prie 5 straipsnio, kuris yra sudėtingas ir svarbus. Ir man mano galva, ta, mes turėjome kažką pasakyti ir apie penktąjį straipsnį, kadangi jis, kaip minėjau, yra labai svarbus, nes būtent e, ši, šiame straipsnėje kalbam, kalbama apie dalykus, dėl kurių gali kilti problemų valstybėse narėse. Kai kur mokėjimai atliekami labai greitai, o daug kur le, leidžiama sumokėti skolas po po 130 dienų, kai kur po 50. Aš suprantu, kad ši direktyva gali pakengti kai kurių valstybių narių biudžetams. Ir todėl jos gali paprieštarauti šiai direktyvai. Bet pirmiausia, reikėtų pagalvoti apie mažas ir vidutinės įmonės, kadangi jos atsidūrė labai sudėtingoje padėtyje. Ne tik sunku joms gauti paskolas iš bankų, bet ir e, jos e, kenčia nuo pavėluotų mokėjimų, ištilstų mokėjimų. Taigi, man atrodo, kad 5 procentų e, skaičius yra tas skaičius, apie kurį gerai turėtume pagalvoti. gal reikėtų kokio kito mechanizmo, kuriame būtų numatyt, e, numatytos e, įvairios palūkanų normos, priklausomai nuo to, e, kiek vėluoja viešoji įstaiga sumokėti. Toliau. kai kuriuose sektoriuose, bei vykdant kai kurias sutartis. Išieškant e, skolas, taikomas aiškios teisinės procedūros. Ir mes turime atsižvelgti į tas teisinės procedūras, į teisinę tvarką. Pirmininkas jau kalbėjo, kad reikėtų išbraukti tre, e, trečiąjį devintos e, straipsnių punktą. Tam, kad e, suvoktume, kodėl turime tai padaryti, užtenka tiesiog suprasti, kad kartais nustatyti kokius nors konkrečius terminus yra neprotinga, nes daug kas priklauso nuo sutarties. Todėl labai svarbu yra atskirti tuos atvejus, kai uh, mokėjimų nevykdo privačios įmonės ir kai tą patį daro viešosios įstaigos. reikėtų suvokti, kad privatus sektorius susiduria su kai kuriu visiškai kitomis problemomis, kai neatgauna uh, pinigų, nei uh, valstybinis sektorius. Nes, uh, kaip žinia, viešusios valstybinės įstaigos gauna įplaukas į savo biudžetus ir iš mokesčių, ir iš kai kurių išmokų iš e, valstybės biudžeto ir taip toliau. Kai kalbame apie įmonių santykius, pirmiausia, kalbame apie jų teisę sudaryti komercinės sutartis. Ir mes nenorime riboti šios e, įmonių laisvės. Ir manau, kad e, pagal penktąjį straipsnį mes galėtume galvoti, ar nereikėtų nustatyti kokio nors termino e, viešo ir privataus sektorių partnerystėms. Nes aš žinau, kad e, Vokietijoje, pavyzdžiui, stambios statybų įmonės nustato labai griežtus mokėjimų vykdymo terminus, labai, atsiprašau, labai ilgus mokėjimo vykdymo terminus savo subrangovams. Jie pagal sutartį yra numatytas 60-80 e, dienų mokėjimo terminas. Ir toje pačioje sutartyje yra numatyta uh, numatytos kitos nuostatos, kit, kokie nors kiti terminai, kurie nesutampa su nurodytais e, e, kitose sutarties viet, e, vietoje, bus sunku susigaudyti iš tikrųjų, kada ką reikia mokėti. Visiškai teisinga būtų teikti, kad viešosios įstaigos e, gauna nemažai, perka nemažai e, paslaugų iš privataus sektoriaus, tai, pavyzdžiui, ir vandens teikimas, ir e, elektros teikimas ir taip toliau. Tačiau mes negalime visko apriepti, nes kitaip nepasieksime siekiamo rezultato. Perėsime prie 19 darbo tvarkės punkto, pradėtinės vertės mokesčiai, žodis kolegijai Tain. Aš Turiu pasakyti, kad čia bandoma bus e, pakeisti kai kurias nuostatas dėl sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių. Taip pat yra numatyti tam tikri reikalavimai e, keliami sąskaitams faktūroms. Iki šiol buvo taip, kad valstybėse narėse keliami labai skirtingi sąskaitų faktūrų E, turinio reikalavimai. Dabar mes norime suvienodinti tuos reikalavimus. Aš pateikiau tik tai vieną vienintelį pakeitimą, todėl kad dar vyksta svarstymas, norėdama pabrėžti, kad direktyva yra labai svarbi įmonėms, tačiau neaišku, ar taryba ją praleis. Todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į porą labai svarbių dalykui, dalykų. Ateityje tuomet, kai bus suteikiama paslauga ar prekė, prasidės tas momentas, nuo kurio skaitysis, kad paslauga buvo suteikta ir kad reikia mokėti PVM. -ą. Manau, kad bus labai sunku nustatyti tą konkretų e, prekės ar paslaugos suteikimo laiką. Todėl turėtume galvoti apie pačios sistemos keitimą. Galbūt turėtume pamastyti, ar praktikoje pasiteisins tokia sistema, nes priešingų atveju e, šią PVM direktyvą mums reikės keisti dar kartą. Yra teigiama, kad e, sąskaita faktūra turi būti išrašoma 15 einamojo mėnesio dieną, ne vėliau. Tačiau iš gyvenimo puikiai žinome tokių atvejų, kai e, patys verslo partneriai prašo sąskaitą išrašyti vėliau, nes, pavyzdžiui, jie neturi pinigų tuo metu e, sumokėti pagal sąskaitą faktūrą. Mes e, keisdami šią direktyvą norime, kad tokio sukčiavimo atveju daugiau nebeliktų ir sąskaitos faktūros būtų išrašomos e, nedelisant. Pateikiau vieną pakeitimą, norėdama akcentuoti didesnės kontrolės teisės. Iki šiol buvo taip, kad reikėdavo atsiskaityti savo mokesčių inspekcijai, o Dabar mes kalbame apie galimybę elektroninėje erdvėje ištraukti kai kuriuos duomenis. Komisijos pasiūlyma yra numatyta elektroninė prieiga ir tarp valstybių narių, ypač tais atvejais, kai elektroninė apskaita vienoje ar kitoje valstybėje yra praktikuojama. Tačiau iki šiol galimybė pasinaudoti šiais duomenimis buvo tik išimties atvejais, o dabar komisija numato, kad Išimties atvejais valstybės narės nekliudomos galėtų turėti elektroninę prieigą prie duomenų. Paslaugų ar prekių gavėjas visą informaciją turi pateikti savo mokesčių inspekcijai. Ir aš Turiu pasakyti, kad iš komisijos pasiūlymo kol kas neišaiš, neakcentuojami būtent išimties atvejai. Galvoju, kad tais atvejais, kai viena ar kita mokesčių inspekcija norės gauti duomenų iš elektroninės e, buhalterijos, tai niekas neužtikrins, kad mokesčių inspekcija parsisiūs tik tai vieną e, konkretų sudarytų sandorio išrašą. Ji tiesiog turės prieigą prie apskritai visų um, įmonės dokumentų. Manau, kad būtų įdomu galbūt, pavyzdžiui, Prancūzijos mokesčių inspekcijai panaršyti Mercedes-Benz apskaitos knygose o vokiečiai galbūt norės susipažinti su Citroen ar Renault automobilių gamintojų buhalteriniais dokumentais. Kol kas e, dabar yra taikoma teisinės pagalbos e, priemonė ir jei valstybių narių mokesčių inspekcijos nori gauti e, su mokėjimai susijusios informacijos, jos turi pateikti konkretų prašymą. tokie prašymai yra teikiami ir tuo met, kai yra tikrinamos mokesčių deklaracijos. Kalbant apie auditą, iki šiol su jokiomis problemomis nebuvo susidurta e, pateikus teisinės pagalbos prašymą. E, mokesčių institucijos nedelsdamos perdodavo reikiamą informaciją prašančiai valstybės, valstybei nariai. Taigi, E, manau, kad šiuo metu tikrai nėra jokios priežasties, dėl ko reikėtų numatyti automatinę prieigą, elektroninę prieigą prie duomenų. Aš e, pateikiau tik šį vieną vienintelį pakeitimą, prašydama, kad mes e, liktume prie tų procedūrų, kurios jau pasiteisino per keletą metų. Ir e, tokiu būdu siekiant tinkamai už savo, iš, užtikrinti duomenų apsa, apsaugą. Ar kas nors norėtų ko nors paklausti? Jei ne, pagiriamieji žodžiai pranešėjai. Um, parlamentas apmastys jūsų išreikštus nuogastavimus. Mes, aišku, nenorime, kad finansų institucijos e, pradėtų piknaudžiauti. Manome, kad turime užtikrinti duomenų apsaugą ir laikytis visų teisinės valstybės principų. Pakeitimų pateikimo terminas šiam pakeitimui Pranešimui yra vasaro 23 diena. Pereikime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra mano pranešimas kapitalo poreikis prekybos knygai ir pakeitimui vertybiniais popieriais. Aš pateikiau du pasiūlymus dėl premijų išmokėjimų, ypač tais pirmasis mano pakeitimas susijęs su premijos sumos mokėjimu, mokėjimo atidėjimu, o antrasis pakeitimas susijęs su atlyginimų nustatymų politikos gairėmis. Tai yra tokie du pakeitimai, ar kas nors norėtų juos pakomentuoti. Panašu, kad ne. Pakeitimus galite teikti iki vasario 23 dienos. Perėsime prie aštuntojo darbo atvarkės punkto, tai yra kolegos Lechnerio pranešimas ir jam suteiksime žodį. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Kaip matau, turbūt e, negalime labai gilintis į šią problemą, tačiau aš norėčiau e, pabrėžti keletą dalykų. Pirmiausia, man susidarė toks įspūdis, kad valstybės narės šį pasiūlymą vertina labai teigiamai, tiek Didžioji Britanija, tiek Airija šiam pasiūlymui taip pat pritarė, tačiau nepaisant to, kiekviena valstybė narė turi problemų. Aš nesakau, kad neįmanoma pasiekti visus, visas pusės tenkinančio pasiūlymo, tačiau manau, kad galime tobulinti dokumento tekstą. Aš tikiuosi, kad kovo mėnesį pateiksiu darbo dokumentą, kuriame bus tiksliai išvardintos visos problemos. Aš dar daug svarstysiu apie tai ką pabrėšiu, nes tiesiog negalima pasakyti, kad yra taip ir taip, reikia ir motivuoti. O gegužės mėnesį galėtų vykti svarstymai. Lauksiu iš kolegių ir kolegų pakeitimų. Ir tikiuosi, kad pranešimą pateiksiu dar iki vasaros pradžios. E, tuomet rudenį bus galima svarstyti patį pasiūlymą ir kažkada rudenį balsuoti dėl pranešimo plenarinėme posėdėje. Jau sulaukiau pirmųjų reakcijų. E, pirmoji įdomi e, Vokietijos žemųjų parlamento rūmų reakcija. Vokietijos Bundestagas iškėlė klausimą dėl subsidarumo principo e, klaus, klausimo. Vokietijos Bundestagas paklausė, ar teismo sprendimai yra susiję su proporcingumo, atsiprašau, subsidarumo principu. Manau, kad e, čia ne subsidarumo klausimas, o kompetencijos klausimas. Jei du žmonės e, žūva lėktuvo katastrofos metu, tai yra prezumuojama, kad jie abu mirė tuo pačiu metu. Yra netikrinama, kas mirė pirmas. Dėl pasitikėjimo. Manau, kad tai daiktinės teisės, o ne, ne mm, privatinės teisės dalykas. Esama ir vadinamosios aneks kompetencijos, kuri reiškia, jog mm, ES gali reglamentuoti kai kurias e, teisės spragas. Jei bus pritarta mano minčiai dėl kompetencijos, tuomet nekils jokių abejonių dėl sapsdarumo principo laikymosi. Panašu, kad Junktinė karalystė ir Airija nedalyvaus e, šioje iniciatyvoje. Aišku, gaila, Nežinau, kur aš tą dalyką skaičiau, tačiau 11 procentų visų airių gyvena užsienyje ir visų pirma Europos Sąjungoje. Pati Junktinė karalystė taip pat um, susiduria su migracijos problema. Tuo tarpu skaičiau, kad Britai, airiai ir Niderlandai, tiksliau jų piliečiai, sudaro didžiausią užsienyje gyvenančių piliečių dalį. Todėl šioms valstybėms taip pat būtų svarbu prisijungti prie šios iniciatyvos. Junktinėje karalystėje dabar yra sprendžiamas klausimas dėl dovanojimo mokesčių ir taip toliau. Manau, kad ir patiems piliečiams būtų labai svarbu, kad valstybės narės prisijungtų prie šios iniciatyvos. Aš esu pasiruošęs išklausyti tų valstybių pozicijas, kaip jie vertina e, įprastinės gyvenamosios vietos apibriešti ar reikėtų kalbėti apie nuolatinę gyvenamąją vietą ar apie įprastinę gyvenamąją vietą. Dėl šių dalykų reikėtų susitarti. Dėl taikytinos teisės. Aš pats dar neapsisprendžiau, tačiau galvoju, kad šiam pasiūlymui pritarsiu. Manau, kad pirmiausia turime susitarti dėl paveldėjimo teisės ir dovanojimo teisės. Austrijoje susidurėme su dideliomis problemomis, bandant įsiaiškinti, kur prasideda ir kur baigėsi paveldėjimą reglamentuojančių teisės aktų taikymos rytis. Tas pats taikytina ir dovanojimo sandoriams, nes e, jei yra dovanojama, tai tuo atveju yra netaikomi paveldėjimo teisės aktai. Vėlgi, um, skirtingai traktuojamos ir tos dovanos, kurios dovanojamos um, žmogui dar gyvam esant ir jau mirus. Uh, Ypač sudėtinga tuo met, kai žmogus dovana palieka tik po savo mirties, tada turėtų būti taikoma paveldėjimo teisė. Tuo tarpu ypač Austrijoje paveldėjimo e, teisė neapima įsigijimo atvejų arba dovanojimų atveju. Manau, kad Vokietijoje situacija yra panaši. Pirmiausia, norėčiau pasiūlyti, diskutuojant, susitelkti ties pirmą, antrąją ir trečiąją dalimi. Galbūt galėtume apie šias dalis pirmiausia padiskutuoti, nes tai šie klausimai susiję tarpusavyje. Tai yra taikymos rytis, um, teismo pasirinkimas ir kompetencijos. Tiek norėjau pasakyti. Dar buvo užduotas vienas klausimas. Ir aš ar noriu Jums pasakyti dėl Hagos konvencijos ir taikytinos teisės. Hagos, kon, Hagos yra ir Hagos konvencija dėl Dėl formos ne visos valstybės narės yra ratifikavusios šią konvenciją manau, kad galėtume daryti nuorodą į Hagos konvenciją dėl formos. Teisės tarnyba galvoja, kad tokia nuoroda yra neleistina dėl to, kad čia yra konvencija, o ne ES teisės aktas. Aš tarsi pritarčiau tarybai, todėl reikėtų pasvarstyti, galbūt galėtume perkelti kai kuriuos Hagos konvencijos reikalavimus į šį pasiūlymą. Kol kas aš dar neapsisprendęs. Nenoriu sukurti papildomų problemų. Tiek ir norėjau pasakyti. Ačiū. Mes turime tik penkias minutės, du žmonės nori pasisakyti. Kita kartą mes jūsų pranešimą įtrauksime garbingesnėje darbo tvarkės vietoje. Diana Valis. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, padėkosiu ponui Lechneriu už e, pristatymą šio darbo. Ir manau, kad visas dokumentas yra gerose rankose. Man patiko tai, kaip jūs ketinate toliau dirbti, tačiau noriu pasidalyti su jumis vieną problemą jūs ją išdėstėte. Aš būčiau tas asmuo, kuris būtų šiandienis pranešėjęs savo politiniai frakcijai, o mano šalis nusprendė pasinaudoti išimtimi e, likus šešioms savaitėms iki konsultacijų pabaigos, jo profesinės organizacijos dar tikisi, kad su jomis bus konsultuojamas ir jos buvo pozityviai nusteikusios ir buvo priblokštos to sprendimo, nors jo dar nereikėjo priimti. Dabar mes kaip parlamentarai nežinome, ką daryti. Norėčiau išgirsti kolegų nuomonės, ar būtų tinkama, kad valstybių narių parlamentarai, valstybės narės, kurios atstovai atsisakė svartyti iš klausimą, taip pat ir nedalyvautų irgi šiame e, teisėkuros procese. Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Žinote, kaip aš norėčiau dalyvauti šiame darbe, tačiau turime problemą tiek svarstant šį klausimą ir e, svarstant kitus klausimus susijusius su uh, e, sustiprintų bendradavimu. Kiekvienas narys turi tas pačias teises, nėra jokių teisų ribojimų, nepriklausomai nuo to, ar nario valstybė narė naudojasi um, išimties išlygą ar ne. Kolegas Peronė. Ačiū pirmininkė. E, dėkoju kolegai už išdėstęs mintis ir iškėlė kai kurias problemas, pavyzdžiui, nuolatinės gyvenamosios vietos problemą. Labai dažnai pensininkai ar netgi žmonės mirė būdami jaunesnio amžiaus, bent jau laikinai gali būti persikelia iš tos vietos, kurie gyveno didžiąją gyvenimo dalį, į kitą gyvenamąją vietą, kur yra šilčiau, kad ir kitoje valstybėje narėje. Pragyvenę 70 metų vienoje vietoje perskelti į kitą. Taigi mums reikia apibriežti, kas yra nuolatinė gyvenamoji vieta ar oficiali gyvenamoji vieta pagal Italijos oficialius registrus. Tačiau pagal 17 straipsnį reikia kreipti dėmesį į pilietybę, o kai kurie žmonės gali turėti dvigubą, trigubą pilietybę. Kas, kaip bus tada? Ar jie turi pasipatys pasirinkti kažkurią pilietybę, ar yra kriterijai, pagal kurią būtų taikoma viena pilietybė. Nenoriu apie tai ilgai kalbėti, nes neturime laiko, bet reikia tai turėti galvoje. Nu, Kolega Lechner. Pono Esperonė, dėl pilietybės, manau, kad čia jis jokiais sunkumais susidurti neturėtume, nes esamas skirtingų pilietybių, galima turėti ir keletą pilietybių. Dėl buveinės ir gyvenamosios vietos tas klausimas yra labai sunkus, nesigilinsiu, nes diskusija vėl įsiplėkstų. Aš tikrai nekvesenuoju to dalyko, ar um, žmonės gali persikelti į kitą vietą ar ne. Tačiau noriu sureaguoti ir kolegės Wallis klausimą. Turiu vieną pastabą, tiksliau pasakius. Tiek kalbant apie Lisabono sutarties svarstymą, tiek ją įsigaliojus, aš visą laiką kalbėjau apie sustiprinto bendradarbiavimo principą. Aš galiu pasakyti, kad Europa gali ir sužlugti dėl to savo lankstaus požiūrio, nes kaipgi veiks daugelis dalykų, nes daugeliu dalykų mes numatome išimtis Aš galvoju, kad daugeliu atveju tiesiog reikėtų daugiau geros valios. Sulaukiu informacijos iš nuolatinės atstovybės, kad tas sprendimas jau yra priimtas dėl Junktinės karalystės ir Aš galvoju, kad mano kolegė Volis gali būti šešėlinė pranešėja, tačiau balsuojant galbūt būtų galima pagalvoti apie tai, ar nebūtų protinga Neaišku, ar tie e, žmonės, e, kuriems taikyt, kurių valstybių narėse yra taikoma išimties taisyklė, jie balsuos ar ne. Manau, kad e, ypač antrojo svarstymo metu tų žmonių balsų reikės, nes priešingų atveju kvalifikuotos balsų daugumos nesulauksime. Baigiame savo ryto posėdį. Ačiū visiems.